didžioji dauguma parlamento narių ir pati deklaracija pagal darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnį bus e, pateikta skirtiems, skirtoms suinteresuotoms šalims ir paskelbta kartu su šios dienos posėdžio dokumentais. Toliau Europos E, vadovų tarybos išvados Europos vadovų taryba e, vyko šių metų birželio 17. Norėčiau tą progą pasveikinti Europos tarybos pirmininką ir Europos komisijos pirmininką. Ponai, labai ačiū, kad atvykot pas mus. Mes netrukus pereisim prie diskusijos. O prieš tai žodį suteiksiu ponui Hermanui Van Rompojui, Europos tarybos pirmininkui. Žodis jums, ponė. Pone Europos parlamento pirmininkė, pone Europos komisijos pirmininkė, brangus kolegos, tai pirmas Europos vadovų tarybos e, posėdis e, ir jis buvo sušauktas ne tokia skubos tvarka, įprasta tvarka ir todėl buvo priimti, kita vertus, labai svarbus sprendimai, sprendimai susiję su dabartinė ekonominė e, padėtimi E, krizės įvertinimų ir įvertinimų to, kaip ES galėtų pagerinti padėtį. Parodytas politinis ryštas, e, norint išlaikyti stabilų eurą. Labai malonu, kad e, taip pat buvo paremta nauja Europos strategija skirta ūkio augimui ir užimtumui, kurie apimtų taip pat Europos 2020 strategiją. Komisija nuveikė darbą, tarybos e, įvairios grupuotės nuveikė darbą ir mes dabar e, apibūdinom svarbiausius tikslus, jie jums žinomi ir tie tikslai labai svarbus siekiant e, padidinti ekonomikos augimą ES. Visa tai labai svarbu, norint išlaikyti europinį gyvenimo e, būdą, lygį, turint galvoje senstančią e, visuomenę ir kartu siekiant išlikti e, pasaulio arenoje konkurencingiems. Tad dabar Galima, žinoma, kelti klausimą, ką gali teikti Europos 2020 strategija E, palyginti su Lisabonos strategija, kuri vertinta kaip nepakankama. Man atrodo, kad čia, šis, šią strategiją mes galim pasiekti nemažai. Mes šiaip jau apsiribojom tam tikrais konkrečiais tikslais, užuot e, apibrėžę daugybę tikslų, kurių buvo Lisabono sutartyje ir buvo išsibarstyta. Tad mes integravom socialinę, ekonominę aplinkosaugos dimenciją. Būtent to pageidavo taip pat ir parlamentas. Ir mes didžiulį dėmesį toliau skirsim tiems tikslams, bus peržiūrimi jie kasmet, bus taip pat e, atsižvelgiama į nacionalinės sąlygas, nacionalinius tikslus ir tokiu būdu tikrai mes turėsim realistiškus e, matmenis tam, kad galėtume įvertinti pažangą. Šiaip jau e, siekiam taip pat aktyvaus valstybių narių dalyvavimo šiame procese, kad valstybės narės tikrai nemanytų, jog tie tikslai buvo priimti, patvirtinti Briuselyje. Ir svarbu, kad valstybės narės juos laikytų neatsiejama savo ekonominės strategijos dalimi. Tad kreipiuosi į Europos parlamentą, kad jūs ir toliau spaustumėt, kad būtent Europos 2020 strategijos tikslai būtų pasiekti. Tad labai svarbu iš, iš ties nuolat vertinti sąjungos e, situaciją. Labai malonu, kai parlamento e, pirmininkas kreipėsi praėjusią savaitę į Europos vadovų tarybą ir tikrai pademonstravo paramą siekiant, siekiant Europos 2020 strategijos tikslų. Kartu aš žinau, kad čia ir taip pat kitose forumuose yra kritiškų balsų dėl būtent strategijos įgyvendinimo metodų. Kai kas teigė, jog čia pakvipo per daug tarp vyriausybinio bendradarbiavimo metodu. Į tai norėčiau atsakyti, kad Europos ūkio gerinimui reikia daugybės įvairių priemonių. Kai kurios priemonės susijusios su ES kompetencija, kitos išplaukia iš nacionalinės kompetencijos. Europos lygių mes galim ir privalom e, imti teisės aktus, kuriais galėtume skatinti vienos bendros rinkos veikimą, konkurencijos e, e, sritį, priekybą ir kitus dalykus. Be to galim pasinaudoti ES biudžetu, ypač struktūrinių fondų lėšomis, mokslinio tyrimo fondų lėšomis. Ir čia komisijai tenka esminis vaidmuo. Tačiau svarbiausi mūsų ekonominės veiklos aspektai ir toliau išlieka nacionalinė prerogatyva. Prie norėdami sėkmės pasiekti, mes turim e, pasitelkti visus, e, visus lygius. Cituoju sutarties 121 straipsnį. Valstybės narės ekonomikos politika turėtų laikyti bendru reikalu ir turėtų kiek galėdamos koordinuoti ją. Ja. Tad koordinavimas ir grindžiamas e, Europos, tarybų, e, Europos vadovų tarybos e, išvadomis ir, ir čia įtraukiamos visos institucijos į koordinavimą. Mes koordinavimo apimti plečiam ir kartu kartu priimam mm, teis, atitinkamus teisės aktus kaip bankininkystės teisės aktus. Tad tam reikia pastangų ES ir nacionalinių lygių. Europos vadovų tarybos uždavinys e, tiesiog suvesti komisijos nacionalinių valstybių narių vadovus. Tai yra labai svarbu užtikrinant bendrą tų visų elementų politinę kryptį. Dar galiu pridurti, kad e, ne, ne, nebūtų gal, nereikia, e, ne, neverta kaltinti Europos vadovų tarybos, esą ji vadovaujasi tarp vyriausybinio bendradarbiavimo e, nuostata. Bet da, situacija yra kitokia. Dabar jau jau yra Europos vadovų tarybos pirmininkas, dalyvauja e, komisijos atstovai. Tad bet kokiu atveju mes tikrai neturėtume daryti prielaidos, jog e, valstybių narių vadovai nesugeba e, nesugeba pasisakyti už platesnius instrumentus, už platesnius interesus ir, ir Dabar praėjusios savaitės e, e, susitikimas buvo svarbus ir ta prasme, kad buvo priimti labai svarbus sprendimai tokios pat svarbos kaip ir Europos 2020 strategija. Be visa kita e, sprendimai susiję su priežiūros stebėsenos sistema, kuri įgalintų mus greitai aptikti tam tikras grėsmes. Praeitie taip nebuvo ir tokios sistemos nebuvo, todėl kad e, steigimos sutartyje nebuvo aiškios nuostatos e, kaip Mastrikto kriterijaus. O dabar, dabar galima išlyginti tokius e, netolygumus. Tad ES pasidarė savo pačios sėkmės e, auka. O dabar, dabartiniai monetariniai sistemai irgi reikia tam tikrų pertvarkų. E, ir čia iškyla kolektyvinės atsakomybės klausimas. Finansinis sektorius - tai mūsų prioritetas sveika, stipri bankininkystės sistema kreipiamės į Europos parlamentą, į Ekofiną, kad šie priimtų teisės aktus dėl finansų sistemos priežiūros, kad Europos sisteminės priežiūros taryba ir kitos priežiūros institucijos jau galėtų pradėti darbą kitus metus. Ir čia labai svarbus jūsų parlamento žodis ir jūsų atsakomybė. Be to, klausimai e, dėl bankų e, medžiaga bus paskelbta dar e, netrukus. Mes komisijos prašėm taip pat imtis tam tikrų priemonių dėl tam tikrų paskolų, bet to buvo svarstomas klausimas ir sutarta dėl mokesčių, tai yra bankininkystės sandorių apmokestinimo ir mes be to suderinom bendrą poziciją kitais klausimais, kurie bus aptarinėjami Toronte per, e, per 20 grupės e, susitikimą. Mes ten dalyvausim kartu su komisijos pirmininku. Be to mes taip pat e, irgi darom, kad pasiektume tūkstantmečio vystimosi tikslus ir tuos tikslus, kurie numatyti iki 2015 metų dėl ekonominės krizės, tai mes ir toliau prisėmėm ir patvirtinom įsipareigojimus imtis veiksmų e, kovoje su klimatu, klimato kaita. kaita. Be to e, buvo aptariama e, Islandijos narystės ES klausimai ir Estijos prisijungimo prie eurozonos klausimas. Mes priėmėm deklaraciją dėl Irano. Deklaracijų, deklaracijų išdėstom susirūpinimą Irano branduolinę programą ir per kitą Europos vadovų tarybą jau konkrečiai imsimės iniciatyvos, kad e, jungti, e, jo, jungtinių tautų saugumo taryboje būtų imtasi sankcijų. Labai svarbu pasiekti bendrą Europos e, Sąjungos poziciją pasaulio politikos arenoje. Toliau nemažai dėmesio skiriam e, ekonomikos valdymui, geresniam e, ekonomikos politikos veiksmų koordinavimui. Tam sukurta specialios paskirties darbo grupė ir Europos vadovų taryba manęs paprašė vadovauti šiai grupiai. Ir dabar jau iš ties prasidėjo, prasidėjo darbas ir, ir tikimės, kad vėliausiai iki spalio, mm, spalio ta grupė jau pateiks konkrečių rezultatų. Tad mes dar kartą susitikę e, tikrai galėsim patvirtinti, kad ir jūsų mintis bus integruotos į mūsų darbą. Dabar mes jau sutarėm dėl bendrų pirmųjų gairių, dėl, sutarėm dėl tai, taisyklių dėl biudžeto ir konkurencingumo. Be to sutarėm, kad mes turim sustiprinti tiek prevencijos, tiek e, sankcijų sistemą. E, be to reikia peržiūrėti tam tikras nuostatas, kad turėtume darnę stiprią sistemą. Buvo pritarta Europos komisijos minčiai, e, kad valstybės narės dar kiekvienų metų pavasarį teiktų stabilumo programas ta, kuriuose e, vėlgi bus numatyta tam tikrų priemonių susijusių su e, nacionaliniais biudžetais, atsižvelgiant į biudžeto procedūrą. Ir norėčiau pasakyti, kad niekada niekas nesiūlė, kad finansų ministrai turės, kom, turėtų komisijai pateikti biudžeto, biudžeto projektus, kad komisija galėtų juos patvirtinti prieš ministrams pateikiant tuos projektus nacionaliniams parlamentams. Taip nebuvo. Dar buvo pasakyta e, naujų, tai kitų minčių komisij, iš komisijos, centrinio banko atstovų. E, E, taip pat iš Europos parlamento. Tikrai mes esam sukaupę daugybę įvairių minčių ir jas reikės pasvarstyti. Kai kurioms atsižvelgti į kai kurias mintis, norint reikės galbūt keisti steigimo sutartis, bet kita vertus mes pirmiausia dėmesį skirsim tiems pasiūlymams, kuriuos galima veiksmingiausia ir greičiausia įgyvendinti. Atrodo, jau ryškėja susitarimas dėl to, kad ekonomikos valdymui nereikia naujų institucijų, reikia tiesiog geriau pasinaudoti tomis, kurios jau yra. Ir Todėl reikia konkrečių tam tikrų sprendimų, sakykime, kurie būtų padaryti eurozonos, e, eurozonos šalių. Bet tačiau ES lygių reikėtų apsispręsti dėl svarbiausių ekonominio valdymo aspektų. Ar, ar valstybės narės priklausytų eurozonai ar ne, mes vis dėlto esam tarpusavyje susiję. Ir būtent todėl Europos lygių reikėtų priimti reikiamus su ES susijusius sprendimus. Tad pagal sutartį Europos vadovų taryba tiesiog nustato politinės gairės, e, taip pat Europos gairės susijęs su ekonomikos valdymu ir strategija. Brangus kolegos, e, ekonomikos teikiami iššūkiai didžiuliai. Dar prieš kelias savaitės buvo iškilusi tikrai milžiniška grėsmė mums visiems ir kol kas mes dar nesam saugus. Mes turėjom numatyti tam tikrų fiskalinių stimulų, e, bet kita vertus bet kita vertus mes negalim tokių stimulų teikti, kai valstybės skola ir pasidaro jau visiškai nebetvari. Valstybių narių priemonė sumažinti biudžeto deficitą nepaveiks apskritai bendros ES ekonomikos krypties. Bus ir toliau skatinamas ir vartojimas, ir investicijos. Uh, Tačiau nepavykus e, ištaisyti mm, e, biudžeto deficito, tai tikrai neišvengiamai būtų padaryta milžiniška ekonominė žala. Tos priemonės, kurių jau valstybės narės ėmėsi e, arba imtas ES lygių, yra diferencijuotos atsižvelgiant į valstybių narių ypatumus. Tad yra tokia bendra kryptis, kryptis ir tvarumas šitų priemonių. Tad Brangus kolegos, šis e, Europos vadovų tarybos susitikima, susitikimas yra svarbus žingsnis kovojant su e, krize, kuri prasidėjo nuo finansinės krizės ir perėjo į ekonomiką ir, ir beveik baigėsi e, kita dar platesnė krize. E, bet aš vis dėlto tikras, kad mums pavyks iš šios krizės išbristi. Dziękuję, panie przewodniczący Rady Europejskiej. Dėkoju Europos vadovų tarybos pirmininkui ir dabar Europos komisijos vardu pasisakys Žuze Manuel Baroso. Komisijos pirmininkas, prašau. Gerbiamas e, vadovų tarybos pirmininkė, taryb, parlamento pirmininkė, tarybos pirmininkė, gerbiami kolegos, Tik prieš savaitę susitikome Strasbūrė tam, kad pasiruoštume vadovo tarybai bei didžiojo 20-ko sutikimui Toronte. Ir parlamente aš pasakiau, kad e, turint galvoje ekonominį krizę ir problemas, vienintelis atsakas yra ekonominis augimas, tačiau jis turi būti protingas, įtraukiantis, tvarus, jis turi remtis uh, e, mokestis mokeš, mokestinių konsolidavimų ir reformomis. Ir tai reiškia, kad reikia vienu metu kovoti keliose frontuose. Pavyzdžiui, tvirtinant strategiją Europą 2020, taip Toliau, e, baigiant darbus susijusius su finansinių rinkų priežiūra ir kontrolė, toliau taikant ambicingas priemonės skirtas ekonominiai valdysinai Europai užtikrinti ir galiausiai Toronte didžiojo 20-ko susitikimo metu, kaip ES turėtume laikytis tvirtos mūsų pozicijos. Būtent tai ir buvo padaryta praeitą savaitę vadovo taryboje. Ir iš esmės tai buvo padaryta remintis komisijos pateiktais pasiūlymais. Ši vadovų taryba priemė ypatingai išskirtinės nes, nuoseklius sprendimus, tai yra strateginiai orientuoti sprendimai, orientuoti į ateitį. Taigi praeitas savaitės vadovo tarybos sprendimai peržengė nacionalinio požiūrio ribas ir tikrai buvo vadovautis Europinė perspektyva, ypač trijose srityse. Tai yra ekonominė valdysena, finansinis reguliavimas ir priežiūra, na ir aišku, Viskas, kas yra susijęs su mūsų būsima Europos strategija 2020, tai skirta ekonominio augimui ir užimtumui. Pirmiausia, ekonominė valdysena. Nors darbai dar nebaigti, tačiau jau išriškėjo tai, ką reikia padaryti. Kaip žinote, komisija savo komitete gegužės 12 dieną pateikė kai kurių minčių, pavyzdžiui, struktūrinės ir mokesnės politikos priežiūra, taip pat nuostatas dėl įsiskolinimo, veiksmingo darbo, taip pat e, pirago ir batago taktiką tam, kad ateitie būtų užtikrintas augimas ir būtų išvengta problemo. Taip pat tokiu būdu bus užtikrinta, kad biudžetai, nacionaliniai biudžetai bus sudaromi taip, kad bus laikomasi sutarčių įsipareigojimo, o taip pat bus išvengta makroekonominių disbalansų bei bus išspręstas problemos vidaus rinkoje. Taigi matote, kad tai yra daugybė labai svarbių aspektų. Nebuvo apsiribota vien tik tais biudžeto perspektyva. Na ir dabar pasiektas Europinis sutarimas pritartas dėl to, jog tai yra teisingas kelias į priekį. Taigi dabar darbo grupė, kuriai pirmininkavo vadovo tarybos pirmininkas, turės gilinti šį sutarimą ir jis turėtų būti paverstas konkrečiais sprendimais. Taigi komisija pateiks konkrečių minčių dėl būsimų žingsnių. Taigi mes jau rengiame išsamius konkrečius pasiūlymus ir manome, kad iki rugsėjo pabaigos jie jums bus pateikti, nes tiesą sakant laiko taip pat labai stinga. Antra ypač svarbi sritis, kurioje pavyko susitarti, tai yra finansinės paslaugos. Visi žinome, kad e, kol kas darbai čia dar neužbaigti ir žinome, kad labai svarbu turėti reglamentuojančią bazę, kuri užtikrintų tinkamas finansinės paslaugas ir tokiu būdu būtų, turėtume rinkas, kurios atsispirtų spaudimą ateityje. Kaip jau minėjau, praeitą savaitę vadovų taryboje e, buvo apsvarstami šį dalyką ir labai norėčiau paraginti jūs visus dėti visas pastangas tam, kad pasiūlymai dėl finansinių rinkų priežiūros būtų patvirtinti iki vasaros atostogų. Taigi jau kitiems metams galėtume taikyti priemonės. Tikrai laiko labai stinga. Na ir yra, pavyzdžiui, pasiūlymų dėl kapitalo reikalavimų ir investicijų reikalavimų. Taigi, e, birželio antros dienos komunikate kalbam apie tai, kad bus pereita į antrą finansinių, pasiūl... finansinių rinkų reglamentavimo pasiūlymą antrąjį etapą. Jis prasidės nuo 2011 metų. Taigi tai bus komisijos darbo tikslas šį rudenį. Ir nebejoju, kad e, šioms svarbams iniciatyvams bus skirta pakankamai dėmesio ir tai bus daroma greitai. Taip pat labai svarbu, kad vadovo taryboje būtų sutarta dėl pasiūlymų, kurie leistų reglamentuoti ir bankų veiklą. Aš manau, kad teisinga žiūrėti kiekvieno banko darbą atskirai, tai skatins skaidrumą ir leis išvengti spekuliavimų, kurios iškreipia rinkas. Mes puikiai suvokiame, kokios problemas dar egzistuoja ir žinome, kaip jas spręsti. Kaip jau minėjau ir vadovų taryboje, komisija yra pasirengusi atlikti bet kokį tyrimą jeigu pagal atitinkamas taisyklės, jeigu reikės įsikišimo. Toliau, mūsų veiksmai bus veiksmingi, jeigu bus suderinti. Na ir manau, kad šios vadovų tarybos svarbiausia išvada tai yra sprendimas dėl Europos 2020 strategijos. Vadovo taryba sutiko, kad ši strategija yra svarbi busimam augimo ir užimtumo užtikrinti, yra nuosekli ir, ir jūsų parlamentas taip pat įnešė didelį indėlį ją tobulinant. Taigi ne, nebejoju, kad dėl jos bus sutarta labai greitai. Na ir svarbiausia yra sutarti dėl pa, penkių pagrindinių tikslų, be kita ko švietimo ir kovos su skurdu. Tai pakartoju todėl, kad nuo pat pradžių nebuvo visiškai savame suprantama dėl to, kad ir valstybės narės pritars tiems tikslams, kurie iš esmės patenka į valstybių narių kompetencijos rytį, tačiau veiksmingiausia, aišku, tuos klausimus spręsti Europinių lygių. Taigi 27 valstybės narės prisėmė plačių įsipareigojimų. Taigi turėtume pilnai suprasti tą faktą, jog kad lyderiavimas ES reiškia visų valstybių narių dalyvavimą. Taigi parlamentas taip pat įnešė savo indėlį ir jis e, buvo labai svarbus tam, kad būtų pasiektas šis svarbus rezultatas. Taigi, naudodamasis progą, norėčiau dar sėki patikoti parlamento pirmininkui, nes e, jis, kaip įsitikinęs europietis, pasakė, jog labai svarbu susitarti dėl strategijos. Taigi dėkoju parlamentui už jūsų indėlį rengiant strategiją Europą 2020 ir nebejoju, kad ir ateityje prisidėsite prie darbų, nes darbai dar neužbaigti, nes vis dar te reikia išspręsti kai kurios labai svarbus klausimus, pavyzdžiui, kaip šios strategijos įgyvendinimas. Tiesą sakant, dabar mums teks sudėtinga užduotis įdėkti, gyventi šią strategiją, traukiant žmonės, dirbančius visose ekonomikos rytise ir visais lygmenimis labai svarbu, jog ir valstybės narės jaustųsi atsakingos už šios strategijos įgyvendinimą. Neturėtų būti taip, kad ši strategija būtų laikoma vien tik tai Strasbūro reikalu. Ne, šis strategija liečia visą mūsų visuomenę. Taigi komisija yra pasirengusi laiku parengti iniciatyvas, kurios leistų sėkmingai dėkti šią strategiją ir bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, šioms rengia nacionalinis reformų programas. E, strategijos sėkmė labai priklausys nuo ir, ir nuo parlamento darbo. O taip pat ir nuo jūsų dialogo su pilietinė visuomenė, su kolegomis iš nacionalinių parlamentų, o taip pat ir socialiniais partneriais ir visuomenė kaip tokia. Nes tai reiškia, kad visi per ateinančius mėnesius ir metus turės dėti bendras pastangas. Ir čia reikėtų pasinaudoti ir turimomis platformomis. Be kita ko, manau, kad ir Toronto didžiojo 20-ko metu mes pasiūsime labai aišku signalą, kad esame vieningi. Bendrame rašte, kurį pasirašė ponas Venrompojus ir aš pats, mes informavome kolegas iš didžiojo 20-ko apie ES prioritetus bei tikslus to susitikimo metu. Pirmas iki ES bendrai pareiškė savo poziciją dėl mūsų prioritetų, dėl bendrų veiks, pasaulinio lygio veiksmų. Anksčiau tai darydavo tik tais vienos valstybės narės. Taigi, kalbant apie ateitį, reikia suvokti, kad tuos iššūkius spręsdami turime įtraukti darbus ir mūsų partnerius iš viso pasaulio. Čia aš pavyzdžiui pagal, paminėčiau banko mokesčius ir finansinių sandorių mokesčius. Čia reikės bendradarbiavimo su visa, visu pasauliu, bet pa, Europos lygiu mums pavyko susitarti. Taigi praeitą savaitės vadovų taryba rodo, jog ES gali veikti veiksmingai, jeigu jis susitelkia į prioritetus. Jeigu yra iššūkis, tai tarsi pasiduodame pagundai kurti naujus mechanizmus, struktūras ir todėl tos institucinės diskusijos niekuomet nesibaigė. Turėtume pasitikėti turimomis institucijomis, aišku, palaikyti jas jų darbe ir pasitikėti tuo, kad bus pasiekti rezultatai, kaip ir buvo padaryta praeitą savaitę. Kolegos, prieš baigdamas norėčiau pasveikinti parlamentą tarybą ir e, vyriausiai galiotinį dėl to, kad sėkmingai buvo baigtos darybos dėl išras veikmų tarnybos. Ko, komisija įsivaizduoja, kad ta tarnyba turėtų būti bendrijos sistemos dalis. Ir praeitą savaitę keštą Keši Ešton sutarė su komisija ir buvo bendradarbiavimas su visomis institucijomis. Ir tai bus, tai, tai tarnybai galios reikalavimai kaip ir visoms kitoms viešosiams europinėms tarnyboms. Taigi labai svarbu užtikrinti uh, kad Europos išorės veiksmų tarnyba savo darbą pradėtų kiek įmanoma greičiau. Tai buvo viena iš svarbiausių Lisabonos starties naujovių ir dabar reikia pasirūpinti, kad ji būtų įdėkta. Čia reikia vadovautis bendrijos metodu, nes tai yra geriausias būdas pasiekti rezultatų, kurių tikisi iš mūsų mūsų piliečiai. Ir man rodos, mūsų parlamentas įgyveninant bendrą europinį problem, e, projektą iš tikrųjų padarė didelę pažangą. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė, už jūsų pasisakymą. Dabar kalbės frakcijų atstovai, liaudės partijos frakcijos vardu. Pasisakys ponė Korin Wortman Kol. Prašau. Ačiū pirmininkė, gerbiamas pirmininkė. Europos parlamentas mano, kad e, vadovų taryba jums pirmininkaujant galėjo padaryti nemažų žingsnių į priekį, pagerinant Europos ekonominę valdyseną ir derinant pozicijas e, prieš didžiojo dvidešimtuko susitikimą. Mums reikia stiprinti euro egzistencijos pamatus tam, kad atgautume tiek finansų rinkų, tiek piliečių pasitikėjimą mumis. Europos parlamentas palaiko ūkio augimo pakto prevencinės dalies stiprinimą, griežtinimą, taip pat mes manome, kad vien tik tai valstybių tarpusavio taikomos priemonės nepadės mums įveikti krizės, reikia galvoti apie bendrą ūkio valdymo struktūrą. Svarbu, kad Europos komisija ir toliau šiame procese vaidintų svarbu ir nepriklausomą vaidmenį. Todėl gerai, kad komisija artimiausių metų ketina teikti naujausius pasiūlymus ūkio valdymo srityje. Komisija turi tapti e, tikrąją Europos ekonominę vyriausybę. Parlamentas todėl palaiko Europos komisijos pastangas teikti naujas iniciatyvas. To paties siekia ir Europos strategija iki 20 metų. Reikia stiprinti mažas ir vidutinės įmonės, kadangi jos skatina ūkio augimą. Nerima tačiau kelia tam tikras atskirų valstybių narių įvertinimas. Mūsų frakcija tikisi, kad nauja darbo grupė šiam klausimui skirs daugiau dėmesio, nes jeigu nauji pasiūlymai nebus pateikti, mes rizikuojame vėl pakartoti nesėkmingą Lisabono strategijos įgyvendinimo scenarijų. Pone pirmininkė, jūs paraginote mus greitai apsispręsti dėl finansinės paramos paketo, tačiau žinote, kad pagrindinė kliūtis yra ne parlamentas, o taryba, kuri nėra pasirengusi e, įgyvendinti Larozier pranešimo nuostatų, pirmininkaujantį Ispaniją nepakankamai deda pastangų Tam todėl turėtumėte labiau apeliuoti į savo kolegas taryboje, kad jie būtų pasirengę kompromisams. Ačiū. Ačiū. Dabar pasisakys socialistų demokratų frakcijos vardu ponė Marita Ulfskok. Prašau. Eh, Ačiū pirmininkė. 13 tūkstančių barelių naftos per dieną išsilieja į Meksikos įlankas vandenis ir tai, ką mes matome, yra gamtos niokojimas. Tačiau Europos šiaurėje gyvena žmonės, kurie transportuoja naftą į e, mūsų gyvendamą pasaulio dalį per e, šiltą golfo srovę. Taigi mes turime puikiai suvokti, kad negyvename atskiroje saloje. Mums reikia ieškoti dabartinių energetinių problemų sprendimo būdų. Mes daug priminėjame visokių rezoliucijų, tačiau konkrečių veiksmų trūksta. Mes todėl neturėtume pamesti iš akių aplinkosauginių klausimų vien dėl to, kad gyvename ekonominės krizės laikotarpį. Mes turėtume siekti išspręsti taip pat ir kitas su ekonominė krize susijusios problemas, nes mūsų aplinkosauginis pažeidžiamumas yra akivaizdus, toks pats kaip ir finansinių rinkų, o finansų rinkos atitinkamai reaguoja į pasikeitusią situaciją, besikeičiančią situaciją. Daug dešimtmečių, taip pat ir nemaža dalis čia sėdinčių kolegų mane, kad yra visai neblogai kad rinkos turi tiek daug galių, tačiau dabar mes įsitikinome, kad būtina reguliuoti ir reglamentuoti finansų rinkas. Jeigu pažvelgtumėte į tai, kas vyksta daugelį valstybių narių, e, kuriuose įsivyravo ne valdomos, netramdomos rinkos jėgos, jos susiduria su didžiulėmis problemomis ir e, e bandant e, reguliuoti finansų rinką pasitelkiamos e, taupimo e, priemonės drakoniškos ir e, mes dėl ekonominės krizės ir dėl tų dėgiamų priemonių rizikuojame patekti į dar gilesnės e, ekonomikos nuosmukio, gilesnį ekonomikos nuosmukio etapą. Taigi mes rizikuojame dar labiau padaryti dar didesnę žalą e, mūsų ekonomikai įgyvendinami dabartinės ūkio gaivinimo programas. Mes kalbame apie kovą už aplinkosaugą, e, kovą už finansų rinkų išlikimą, tačiau mes e, turime aiškiai e, pamatyti, kad didėja ir nedarbas ES. Pirmininkas, dėkoju Jums už pasakymą dabar, ponas Verhofštatas. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausiai noriu pasakyti, kad yra visiškai akivaizdu, kad ES valstybės narės privaro, privalo vaidinti gyvybiškai svarbu vaidmenį gyvendinant ES ekonominę strategiją, Eurozonos ekonominę strategiją per atmiausius metus. Tačiau dabar svarbiausias klausimas yra, kas atliks priežiūros funkciją ir pritaikys sankcijas tais atvejais, kai e, atskiros valstybės narės nesilaikys prisimtų įsipareigojimų, nes iki šiol kontrolė buvo valstybių narių rankose, tai yra per tarybą. Ir ar klausimas yra, ar valstybės narės pačios savo taikys sankcijas, ar tą e, darys atskira nepriklausoma ES institucija. Toks yra klausimas šią dieną. Aš manau, kad šiame parlamente niekas nemano, kad valstybės narės turėtų pati, pačios savo taikyti sankcijas. Jos praeitie taip nesielgė, kodėl todėl jos turėtų dabar elgtis kitaip ateityje. Noriu priminti, kad Lisabono sutartyje nebuvo numatyta nepriklausoma institucija, kuri kontroliuotų padėtis valstybėse narėse. E, ir e, Taip pat dėl e, augimo ir stabilumo pakto nebuvo e, numatyta, kad kokia nors nepriklausoma institucija kontroliuotų valstybės narės. Ir e, būtent todėl atskiros valstybės, tokios kaip Vokietija ir Prancūzija, piknaudžiavo situaciją. Taigi valstybės narės pačios šio darbo atlikti negali, tą turi daryti nepriklausoma bendrijos institucija, mes to esame įsitikinę, todėl priemėme dvi rezoliucijas beveik vienbalsiai prieš dvi dienas Europos centrinio banko pirmininkas ponas Trišė šiame parlamente išsakė lygiai tokią pačią poziciją. Taigi Europos parlamentas, komisija, Europos centrinio banko vadovas, visi mes manome ir ponas Trišė pasiūlė sukurti naują instituciją. Aš nemanau, kad tai yra reikalinga, tačiau reikia remtis bendrijos metodu kuris įpareigoja Europinės institucijas e, laikytis joms e, e, numatytų įsipareigojimų ir atitinkamus įsipareigojimus turi vykdyti taip pat ir valstybės narės įgyvendamos Europinės strategijas savo šalyse, todėl mums reikia e, augimo ir stabilumo pakto, strategijos iki 20 metų ir e, naujų strategijų, kurios bus pasiūlytos per atimiausius mėnesius. Dabar dėl finansinės priežiūros. Kokia čia yra pagrindinė problema? Europos valstybių vadovai vyks į didžiąją dešimtuko susitikimą ir negalės ten paskelbti, kad susitarė dėl finansinės priežiūros, e, dėl labai paprastos priežasties, dėl to, kad E, finansų ministrų e, taryba nesugebėjo e, susitarti dėl priemonių, pagal, kurias reikia gyveninti pagal Larozie pranešimą. Taigi turime aiškiai pasakyti finansų ministrų tarybai, kad ji turi labiau atsižvelgti į komisijos ir Larozie pranešimo nuostatas, kurių pagrindiniai aspektai yra geresnė bankų priežiūra ir kontrolė. Praeitų metų gruodžio mėnesį finansų ministrai ES e, valstybių narių norėjo tik tai, kad nacionalinės priežiūros, bankų priežiūros tarnybos geriau koordinuotų savo veiksmus. Iki šiol tie veiksmai buvo nepakankamai koordinuojami, o jie teigia dabar, kad sistema veikia gerai, reikia tik labiau koordinuoti veiksmus. Mums tuo tarpu reikia kad ES e, taryba darytų pati savo spaudimą ir įgyvenintų Larozie pasiūlymus bei jų nuostatas. Ačiū. Pirmininkas, ačiū, ponė frakcijos pirmininkė. Žaliųjų frakcijos vardu dabar pasisakys e, frakcijos ko pirmininkė Rebeka Harms. Prašau, ponė pirmininkė, ponios ir ponai, tarybos pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau pasakyti, kad esu šiek tiek e, sutrikusi dėl to ir netgi pasipiktinusi, kad e, praeitą savaitę tarybos E, vadovų tarybos sustikimas vyko normaliai kabutėse. Aš manau, kad mes neturėtume e, savęs apgaudinėti, teikdami, kad pasiekėme įprastą normalų Europinio bendarbiavimo lygį, kuomet vadovų tarybos susitikimas vyksta tik šešias valandas tam, kad e, dėl kokio nors neatsargaus žodžio toliau ne, kristų žemyn euro kursas. Taigi nereiktų mums dabar pūsti miglos į akis, mes puikiai žinome, kokia yra tikra situacija. Ponios ir ponai, kolega Ferhofštatas jau minėjo, kad Europos ekonomikos valdysena situacija nėra tinkama, tą aiškiai galima matyti pagal atskirus aspektus finansų priežiūra, Larozie pranešimas buvo minėtas, ponas Baroso, ponė Baroso ir ponė Van Rompioj. Kaip jums atrodo, ar yra normalu, kad e, diskusijos vyko metus laiko, mes susitarėme dėl finansų priežiūros, o taryba dabar paprasčiausiai e, priešinasi E, šių pasiūlymų įgyvendinimui valstybių narių lygmenių. Tokia situacija yra paprasčiausiai absurdiška ir e, jeigu mes jau jums e, užtikriname savo paramą europinių lygmenių, tai tikimės iš jūsų atitinkamų atsakomųjų veiksmų. Mes galėtume tęsti diskusiją dėl europinių taisyklių, pavyzdžiui, uždraudžiant tam tikrus rizikingus produktus siūlomus finansų rinkose. Galėtume toliau diskutuoti apie e, mūsų poziciją rizikos fondų finansų e, priebėgų atžvilgių dėl bankų vadybininkų atlyginimų ir jiems išmokamų premijų dydžių visose srityse, tačiau arba taryba arba taryba kartu su komisija blokuoja tolesnę pažangą. Pone Baroso, jūs mums dėkojote už tai, kad taip vieningai jūs palaikėme per pastarąsias savaitės. Aš manau, kad e, parlamentas yra pasirinkęs teisingą poziciją e, savo paramą išreikšdamas. Tačiau pažvelkime į tai, kas vyksta su finansinių sandorių apmokestinimu. Aš norėčiau tikėti, kad atitinkamas sprendimas bus priimtas didžiajame dvidešimtuke, tačiau kuomet jūs grįšite iš Toronto ir e, nesugebėsite mums pranešti apie tokį priimtą sprendimą, tai turite pasirūpinti tuo, kad jūsų komisaras, kuris e, tariamai e, atstovaus didžiojo dvidešimtuko susitikime vieningą europinę poziciją, tai būtent tas atsakingas komisaras turi pateikti bent jau e, pasiūlymą dėl finansinių sandorių apmokestinimo eurozonoje. Jeigu tokio pasiūlymo nebus, tai reikės kalbėti dar apie vieną aukščiausių lygio susitikimą skirtą apmauti Europos visuomenį ir vežioti ją už nosies. Mes e, kalbėdami apie strategiją iki 20 metų, taip pat negalime konstatuoti teigiamų dalykų, žvelgdami situaciją Graikijoje ir Ispanijoje, pasigest, pasigendame bendros strategijos, kuri užtikrintų galimybę sulaukti ūkio atsigavimo ateityje. Tačiau dabar mes girdime tik tai gražesnius žodžius e, nei anksčiau Lisabono strategijoje apie darnų vystimasi bet taip pat kaip ir Lisabono strategijos atveju mes neturime nei vienos priemonės, taip pat ir neturime ir pinigų tiems gražiems žodžiams perkelti į tikrovę. Mums žaliesiems, kaip ir anksčiau, yra visiškai e, <clears throat> neaišku, kaip mes veiksmingai e, naudosime turimus gamtinius išteklius, energijos e, išteklius Vokietijoje visi dabar džiaugiasi, kad atsigavo automobilių pramonė dėl to, kad Kinija e, perka labai daug kūro sunaudojančių automobilių pagamin, ir e, galingų automobilių pagamintų Vokietijoje. O tai reiškia, kad veikiausiai Kankūne taip pat nesugebėsime susitarti. Deja, deja, Europoje iki šiol dar niekas nesuprato, ką reiškia darnus ekonomikos vystimasis. Dėkoju uždėmesi, pirmininkas. Ačiū. Dabar pasisakys e, konservatorių formatų frakcijos vardu Timothy Kirchhoff. Prašau. Pone pirmininkė, Europos vadovų taryboje teisingai buvo atkreiptas dėmesys į e, ref, reformas. Uh, ir tuo rūpinasi taip pat ir mano frakcija. Tačiau norėčiau pakalbėti apie Iraną. Iranas e, tikrai viena iš tokių labiausiai gerbiamų šalių artimuosiuose rytuose, turtingos istorijos šalis. Uh, ir mes norėtume tikrai dirbti, bendradarbiauti su Iranu. Antai ne per seniausia sutikau su Irano atstovais ir mes apsitarėm, kokiais klausimais galėtume bendradarbiauti. Deja, deja, ponė pirmininkė, Iraną valdo klika, kuri nelabai atsižvelgia į apskritai savo žmonių lūkesčius ar kaimynų e, lūkesčius. Tad iš tikrųjų kyla pagristų įtarimų dėl branduolinės programos. Jeigu branduolinė programa būtų įgyvendinama skaidriai, niekam nekiltų klaustukas klaustukų. Tačiau darant tai slaptai, tai suprantama kyla pavojus. Tad todėl mes tikrai norėtume, kad ES vadovai darytų spaudimą Irano vadovybei imtis tam, tai tam tikrų priemonių ribojančių, ribojančių sakykime, priekybą ir kitas, kitus dalykus. Be to sveikinam susitarimą dėl Europos 2020 strategijos, kurios ėmėsi, iniciatyvos ėmėsi komisija. Nors mes dar nesuderinom dėl kiekvienos strategijos detalės, bet vis dėlto, jeigu pavyktų žodžius paversti tikrove, tai labai daug naudos duotų ES kad e, reikėtų skatinti tolimesnę priekybą tiek sąjungoje, tiek už jos ribų, reikia šalinti biurokratinės e, kliūtis, administracinė našta įmonėms turėtų būti sumažinama. E, toks betodairiškas reglamentavimas turėtų būti pakeistas protingų reglamentavimų arba visai nereglamentavimu. Nereglame, Be to e, visų šalių biudžeto deficitai turėtų būti sumažinti, valstybės skola sumažinta. Dabar mano šalyje, e, Junktinėje karalystėje, jau imamasi tokių labai e, skaudžių žingsnių. Ir būtent mūsų finansų ministras Osbornas pasakė, kad tokių žingsnių būtina buvo imtis. Uh, tam, kad e, privatus sektorius galėtų investuoti, kurti naujas darbo vietas. Ir, ponė pirmininkai, būtent privačiame sektorėje užtikrinamas klėstėjimas ir e, darbo vietos ir augimas. Tad mm, dabar dėl euro. Mano šalis nėra eurozono šalis, tačiau mes suinteresuoti, kad euras būtų stiprus. Tačiau tam reikia vis dėlto priemonių. Tik tos priemonės neturėtų būti centralizuotos kad nebūtų perkeliama daugiau galių iš valstybių narių e, e, Briuseliui, kad e, iš tikrųjų šiaip jau pirmiausia, eurozono šalis turi šiaip jau e, remti savo sistemą, tačiau tos sistemos reikalavimų turėtų laikytis ir kitos valstybės narės. Dabar mes daromės vis labiau konkurencingesni e, atviros rinkos ekonomikos, liberalios e, ekonomikos ekonomikai grėsia autorit autoritarizmo tam tikros apraiškos. Todėl reikia reformos tam, kad mes ir toliau galėtume skatinti ir puoselėti savo laisvą gyvenimą. Šiaip jau įsikibus laikytis dabartinio status quo tikrai nebūtų kelias į priekį. Pienė. Labai ačiū už pasisakymą. Toliau suteikiu žodį ponui Biski Gue atstovui. Dėkuoju, ponė pirmininkė, vadovų tarybos e, posėdžio rezultatai vykusi praeitą savaitę ketvirtadienį turėtų būti matuojami lyginant su europiniais iššūkiais. Ir reikia pagalvoti, ar tiesą sakant, tie sprendimai padės pašalinti tas priežastis, dėl kurio kilo finansinė krizė ar atvirkščiai. Taip pat norėčiau paklausti, kokius pasiūlymus pateiksite Europos piliečiams bei finansų rinkoms, tam, kad būtų pašalintos sistemos klaidos. Ehm, na ir vadovai nusprendė, kad bankai prisidėjo prie krizės e, sukelimo, turi prisidėti ir prie krizės kašto. Finansų rinkas reikia e, reglamentuoti. Tam aš pritariu, tačiau praradau pasitikėjimą. Nes tiesą sakant, kol kas e, nebuvo kalbėta apie bankų mokestį, atrodo, Europos Sąjunga pati tam nepritarė ir greičiausiai G20, tai tam taip pat bus nepritarta. Antra, bendro finansinio sandorio mokesčio įvedimas, tai čia kol kas tik tais nuspręsta patikrinti. Ar tai manoma padaryti? Abejoju, ar pasaulinės finansų rinkos veikėjai tikrai tam paklus arba susilaikys netgi nuo spekuliavimo. Arba gal e, abejoju ir didžiojo 20-ko kontekste bus primtas atitinkamas sprendimas. Toliau buvo nuspręsta prim, imtis priemonių skirtų uh, įsiskolinimui mažinti, tačiau bijoju, kad tiesą sakant, to pasakoje sumažės augimas, nukentės piliečiai ir jie privalės labiau susiveršti diržus. Uh, Ir tai reiškia, kad e, sumažės ir valstybių pajamos, o tai savame reikš, kad reikės patvirtinti naujas taupimo priemonės. Ir apskritai dėl to kyla klausimų, ar pasitvirtins strategija 2020. Na, o kai vėlgi kai buvo kalbama apie ekologinį mokestį, finansinių sandarių mokestį didesnį, turto mokestį didesnis, socialiai tinkamas soc, socialinių naštų paskirtimas, visi šie klausimai nebuvo spręsti, tai daro įspūdį. Toliau, krize pakirta demokratinius mūsų visuomenės pamatus. Na ir tiesąkant prie to prisidėjo ir ES reikalavimai ES, tai yra socialinių išmokų, e, pensijų mažinimas, e, pensinio amžiaus didinimas. Visa tai įtakos, kad socialinis atotrukis tarp turtingų ir neturtingų dar labiau didės. Dėkoju ir dabar FD e frakcijos vardu ponas Feraš. Dėkoju, ponė Varampoj, už jūsų pasisakymą. Jūs tarsi paaiškinote, kodėl uh, daug kas nepasitvirtino Europos Sąjungai. Sakote, vyko vadovo taryba, jie, uh, vyko vadovo taryba, mes pat laikėmės savo pozicijos, o dabar jūs pacitavote svarbiausią citaciją, jog Europos Sąjunga tapo savo pačios sėkmės auka. Ir aš manau, kad čia tikriausiai dėl to nusišypsotų milijonai. Čia Jūs nuo pat pradžių buvote perspėti, kad bus valstybių narių, kurios netenkins eurozonos reikalavimų. Buvo nustatytos taisyklės, buvo tęsimas šis politinis projektas nepriklausomai nuo pavojų, nepriklausomai nuo to, kad buvo tai perspėti, jog tai nepasitvirtins. Ir praeitą savaitę, kai jūs man asmeniškai pripažinote, jog nėra plano B, nėra išėties plano, kaip galima būtų padėti tokioms šalims kaip Graikija, Portugalija ir Ispanija, kurioms greičiausiai teks pastraukti šios zonos. Tai nėra jokio plano, kaip galima būtų sustiprinti jų finansinę poziciją. Tai kiek jiems reikės toliau kentėti vaikantis euro svajonės, kiek joms dar reikės iš, stebėti, kaip išaugo jų nedarbas. Tiesiog tai nepasitvirtina šis projektas. Ir man e, kyla klausimas, kiek ilgai vokiečiai mokės už tą milžinišką sąskaitą. Taip, jūs ir visi kiti čia šioje salėje teikite, kad esate geri europiečiai. O aš pasakysiu, kad ši vieta visiškai nesusijusi su Europa. Nėra tokio dalyko kaip europinė tapatybė. Tiesą sakant, Europos stiprybė tai yra jos įvairovė, tai yra kalbų, kultūrų ir valstybių įvairovė. Na ir sakyčiau, kad būtent Europos skeptikai yra geri europiečiai. Ačiū. Ačiū, dabar pasisakys ponas Barė. Madlener, prašau. Oh, dank u wel, voorzitter. Ik wil als eerste um, hier mijn blij... Ačiū pirmininkė, aš pirmiausiai norėčiau pasakyti, kad džiaugiuosi Niderlandų parlamento rinkimų rezultatais, nes mano partija gavo e, vietoje anksčiau turėtų 924 vietas Niderlandų parlamente. E, Olandai norėtų, kad mažėtų imigracijos srautai ir Europa turėtų mažesnę įtaką mūsų šalyje. Daus rinka Europoje veikia gerai, tačiau pinigų srautai cirkuliuoja netinkamai. Ir šis parlamentas taip pat yra nereikalingas, jis e, yra tik tai pinigų švaistimo pavyzdys ir, ir e, ponė Barosai e, Jūs jau prieš kelis metus turėjote pastebėti, kad e, Graikija klastoja savo e, statistinius duomenys. Jūs tuo metu buvote aklas ir toliau liekate aklas. Pažvelkite, kokios valstybės sėd, e, stovi ant ES lenkščio - Albanija, Kosovo, Turkija, taip pat Islandija, kuri bankrutavo, kuri ir toliau siekia tęsti banginių medžioklę Islandija apgavo vieną e, Niderlandų banką, tai aiškiai patvirtino tyrimo rezultatai, o jūs toliau e, leidžiate Islandams medžioti banginius, e, mūsų apgaudinėti finansiškai. Jūs esate visiškai aklas, norėdamas ir toliau plėsti Europos Sąjungą. Pirmininkas, ačiū. Ar esate pasirengę atsakyti į klausimus? Prašau tiksliau paklausti. Prašau. E sustentar que este parlamento não é um parlamento. Pone parlamentarė, aš noriu jūsų dėmesio. Jūs tvirtinate, kad e, šis parlamentas nėra normalus parlamentas, taigi man būtų įdomu žinoti, ką žmonės čia veikia ir kaip jie užsidirba savo atlyginimus. Ta. E? Daar kan ik heel helder over zijn. Wat wij hier doen. Atsakymas, pirmininkė, aš galiu labai aiškiai pasakyti, tai, ką mes čia veikiame. Ir tą reikia pasakyti labai atvirai Europos piliečiams, mes čia tik švaistome Europos e, mokesčių mokėtojų pinigus ir turėtume padaryti galą šiems procesams. Pirmininkas, ačiū labai, dabar suteiksiu žodį ES tarybos pirmininkui, ponui Hermanui Van Rompui, prašau. Brangus kolegos, brangus parlamento pirmininkė, man nekyla didesnių problemų dėl to, kas buvo pasakyta. Tik tai norėčiau paaiškinti štai, kas man kelia sunkumų. Kai čia lankiausi vasarį pradžioj kovo pradžioj, kai mes kalbėjom apie e, pir, pirmo, pirmosios neformalios Europos vadovų tarybos rezultatus ir kai jau kilo abejonių dėl finansinės paramos e, Graikijai, bet tada dar buvo manoma, kad Graikija imsis priemonių e, tam, kad pataisytų padėtį. Buvo rimtų abejonių tada. O po to vėliau e, E, po kelių savaičių buvo patvirtintas 7 e, milijardų e, gelbėjimo planas ir pareikalauta taip pat iš Graikijos imtis veiksmų pakoreguoti biudžeto biudž... deficitą. Prieš kelias, prieš kelias savaitės buvo taip pat kalbama apie galimą E, apie galimą e, e, valstybių narių gelbėj, finansinio gelbėjimo planą, tai yra 750, 70, 750 milijardų planą. O viduržėmio jūros šalys sakoma, teigiama, kad jos yra kitokios kultūros šalys, jos negalimtis tinkamų priemonių pačios Bet kita vertus, aš dabar matydamas, kokiuose skausmingose sąlygose e, atsidūrusios šitos šalys ir, ir kokių priemonių drastiškų jos įmosi, tai turiu pasakyti, kad vis dėlto vyksta labai svarbu, didelis kultūros pasikeitimas. E, Kalbant apie kovą su klimato kaita, tai Europos būtent kovos su klimato kaita programa yra pati ambicingiausia. Visi mums tokios programos pavydi. Ir kai dabar sakoma kritika, esą čia mes nieko neveikiam, tai tikrai negaliu su tuo sutikti. Kita vertus, aišku, nereikia būti rožiniams optimistams Bet kita vertus, kas man kelia e, nerima, kad kiekvienas mūsų veiksmas esą vertinamas kaip, e, kaip e, toks tuščias. Kai kalbama apie geresnį ekonomikos valdymą, tai suprantama, euras mums išties daug padėjo, įveikiant finansinę krizę. Aš dėl to neabejojau nesekundės. E, ir šiuo atveju aš negalėjau įsivaizduoti, kad kad jeigu aš ne, ne, neįsivaizduoju, kaip mes vis dėlto būtume galėję palaikyti e, stabilumą neturėdami euro. Kaip, kaip, kaip vėl, jeigu mes būtume tik tai vadovavisi tą vienas kito badimo e, politiką. Suprantama, yra problemų, yra esminių tam tikrų nukrypimų, išsiskirimų pačioje eurozonoje. Ir būtent e, tas, tuos klausimus reikėtų spręsti. Tačiau aš čia nedirbau šiuose institucijose šio amžiaus pradžioje. Ir norėčiau atkreipti, kad čia jūsų parlamente, taip pat kitose institucijose buvo jau atkreipta dėmesys į stabilumo ir augimo pakto netobulumus. O dabar e, iškilo klausimas prisimti kolektyvinę atsakomybę. Tad labai svarbu, kad finansinė, ekonominė politika būtų e, konvergentiška ir būtent e, šitą kryptimį mes turėtume dirbti. Dėl sankcijų. Aš ir toliau manyčiau, kad galima pateikti ir kitokių argumentų, ne vien tik tai sankcijų argumentų nes juk vyriausybės valstybių narių tikrai nepakeis elgesio vien dėl to, kad jos bijotųsi sankcijų. Tad iš ties tiems klausimams spręsti sukurta bus specialios paskirties darbo grupė, kuri ne vien tik tai vertins sankcijų klausimą, sankcijas, kurios, kurios turėtų būti numatomos valstybėms narėms viršijus 3 procentų, e, pasiekus daugiau didesnį kaip 3 e, procentų biudžeto e, deficitą. Uh, ar kai nebus laikomasi monetarinio plano, ar tiesiog e, vėlgi nebus vadovaujamasi e, tam tikromis gairėmis. Tad iš tikrųjų mes turėtume veikti išeidami iš dabartinės sutarties. Sankcijos e, šiaip jau buvo numatytos augimo stabilumo pakte ir tokios būtų tikrai irgi būtų siejamos su prevencijos ir korekcijos planais Tad iš tikrųjų, iš tikrųjų kita vertus neverta kalbėti apie sankcijas, kurios nepagristos konkrečios sutarties nuostata. Bet kita vertus, e, ši, čia jau žengtas svarbus žingsnis ekonominės pagalbos gelbėjimo mechanizmo. Tokio mechanizmo anksčiau nebuvo. Tai yra pirmas kartas, kai šitai padaryta. Tad šiuo atveju turint specialios paskirties darbo grupė, buvo kaip tik jos dėka e, šiaip jau pateikta konkrečių e, pasiūlymų dėl be visą kitą ir konkurencingumo. Tad aš iš tikrųjų nenorėčiau sutikti su tokiu euro betodairišku, nepagristu euro skepticizmu kai pateikiamos e, tam tikros mintis, tai tarsi euroskeptikai jau iš, iš anksto panaikina tokių minčių e, šiaip jau pasteisinimo galimybę. Tad mes imamės e, šiaip jau laipsniškų veiksmų, tačiau vis dėlto tokiais veiksmais pasieksim konkrečių tikslų. Dėl finansinės priežiūros plano, tai apie tai daug kalbėta ir Europos vadovų taryboje kalbama ir kal, buvo kalbėta su Europos ekonomikos ministrais ir ūkio ir finansų ministrais. Ir, ir Aš nenorėčiau šiaip jau sukarikatūrinti e, to, to pasiūlymo, kuris buvo pateiktas Europos vadovų taryboje, jog reikėtų geriau koordinuoti veiksmus ekonomikos ir finansų srityje. Yra, iš tikrųjų, mes kalbam apie tam tikras svarbiausias sritis ir tose sritise mes turėtume dirbti kartu. Taryba ir parlamentas uh, kad tikrai užtikrintume, jog jau nuo ateinančių metų sausio pirmosios dienos pradėtų veikti tos labai svarbios finansinės priežiūros institucijos. Be to, e, G20 susitikime tie klausimai bus aptariami. Ir per tą susitikimą E, komisijos pirmininkas Baroso ir aš pats e, siūlysim būtent bankų mokestį, finansinių sandorių mokestį, tai bus tikrai pionieriškas žingsnis. Ir šioje srityje tikrai mes, žengs, mes busim pirmieji tokias priemonės numatę. Kitose srityse, aplinkosaugos srityse ir kitose irgi siūlysim e, drąsių ryštingų iniciatyvų, kurios būtų įgyvendinamos pasauliniu mastu. Na, o kalbant apie finansų sektorių, tai nėra šiaip jau e, ir pasaulinių lygių nesutarta dėl kažkokio bendro plano, kaip po tokio plano, planą labai sunku pasiekti ir čia ES tarp valstybių narių. Bet e, vėlgi pakartosiu, kad čia mes pirmieji pasiūlė bankų, e, bankų institucijų mokesčio iniciatyvą. Tad iš ties e, kai kurie jūsų e, reikalauja iš mūsų būti, imtis dar ryštingesnių veiksmų, kartu kritikuodami mus, bet turiu pasakyti, kad mes šiaip ar taip to, šio to ir pasiekėm tokiomis ypat labai nedėkingomis sąlygomis, prabėgus vos keliems mėnesiams. O prae, praėjus dar keliems mėnesiams tikrai, jeigu mūsų ir nekritikuos tiesiogiai, tai bent jau tikrai sutiks su, su tuo, kad tai, ką mes dabar ėmėmės, pasiteisino. Dėkuoju dėl specifinių man iškeltų klausimų dėl finansų rinkų priežiūros paketų. Na, tiesą sakant, tai yra pagrindinė mūsų reformų ašis, nes viskas priklausys nuo naujos priežiūros sąrangos. Pavyzdžiui, mes siūlome, kad pagal galėtų pat finansų rinkų reitingavimo agentūros galėtų būti prižiūrios vienos institucijos. Todėl labai svarbu kurti tą finansų rinkos priežiūros sistemą. Mes suformalavome pasiūlymą ir jis buvo pristatytas aukšto lygio darbo grupiai, kuriai pirmininkauja ponas Larsija. Dėkuoju parlamentui už jūsų paramą ir už ambicijas. Tai mums padėjo užtikrinti kad tary, vadovo taryba atsisakė rugsė mėnesį patvirtintos pozicijos dėl kai kurių labai svarbių klausimų. Klausimų svarbių yra Europos parlamentui, tačiau dabar visi turime leistis į kompromisus. Manau, kad Europos Sąjungoje būtų, būtina tai padaryti. Na, tarsi teigiama, kad uh, kiti nepadaro tiek, kiek reikia, bet jeigu taip galvosime, tai nieko nepasieksime. Aš manau, kad pavyktų pasiekti sutarimo ir tokiu būdu daugelis ryčių galima būtų atsižvelgti į parlamento pagėdavimus, pavyzdžiui, finansinių sandorių apmokestimas, kas leis apsaugoti vartotojus. Taip pat at, priežiūrą ir aš manau, kad tarybai tai būtų didelis žingsnis, o komisija tam pritarė. O taip pat ir principai dėl uh, indėlių garantijų schemų ir taip toliau. Rytoj įvyks trialogas ir jis tikrai labai svarbus. Nebus viskas lengviau, jeigu bus e, vilkinimuose tai greičiausiai tie, kurie dabar dvėjoja, tai jie, juk dvėjonės dar labiau įsišaknys ir bus sudėtingiau. Bet nemanau, kad verta atidėti sprendimus. Nes tiesą sakant, per antrąjį svarstymą bus sudėtingiau, juolab, kad tas naujas tarnybos turėtų pradėti veikti jau nuo 2011 metų pradžios. Mes, manau, dabar įsigaliojus e, strategiją Europą 2020, užtikrinus ekonominę valdyseną, e, patvirtinus finansų rinkų priežiūros paketą, tai jau viską galėtume pradėti nuo 2011 metų. Todėl aš kreipiuosi į jūsų prašymų, kaip ir prašiau Europos parlamento, uh, pirmininko įsiklausyti mano žodžius. Prašiau ir valstybių narių tai padaryti ir dabar kreipiuosi į parlamento narius, vadovaujantis kompromiso dvasia, dėti pastangų. Na taip, komisija formuluoja pasiūlymus, mes patys juos žiūrime teigiamai, bet jeigu kalbame apie bendrijos metodą, tai reiškia reikia kalbėti apie kompromisus. Jeigu laikysi įsikibę savo pozicijos, tai nebus ko bendrijos metodas. Bendrijos metodas remiasi kompromisu. Būtent todėl komisija ragina tarybą imtis sparčių žingsnių. Šiandieną mes pateikėme pilną neformalų kompromisinį tekstą ir toliau darysime draugišką nuolatinį spaudimą visoms susim šalims tam, kad būtų pasiektas sutarimas. Inni wpisani mówcy, kolega Otmar Karas, 2 minuty, 2 minutes. Dabar bus pasisakyma uh, e, individualiai ponas Karas. Dvi mintis. Pone uh, Van Rompojau, aš nevertinu tai, kas buvo padaryta per pastarosius mėnesius mes e, vertiname vadovų tarybos darbo rezultatus. Kokiais laikais gyvename, kur esame? Uh, Na, na, man norėtųsi daugiau savikritikos dėl mūsų silpnybių. Kaip sąžininkai mes žvelgime į tai, kas dabar vyksta. Vadovų tarybos konkretus rezultatai ne, atitinka to, ką Čiančias Karyda pasakė Strasbūrė. Vadovų taryba apsiriboja ketinimų paaiškinimais vietoj to, kad griebtų jauti už ragų. Na, Mes tiesą sakant nesitikime iš vadovų tarybos lyderiavimo, mes tiesą sakant to tikimės iš komisijos, tačiau iš vadovų tarybos tikimės, kad ji nevilkins, neblokuos, o, o komisijos veiksmus, kiek, žodžius, kiek manoma, greičiau lydėtų veiksmai. Tiesą sakant, man atrodo, tas naujas metodas rašinėtis vieni kitiems raiškus nėra veiksmingas. Mes pri... likus 24 valandoms iki vadovų tarybos gauname rašus iš Sarkozy, gauname Barozo Van Rompojų raštus skirtus pačiems sams, dabar gauname Obamos laiškus iš Kanados. Mes norime projektų, o ne laiškų. Laišykite mažiau laiškų. O pateikite konkrečių iniciatyvų Europa 2020 strategijai. Raginu jūs uh, pasiekti, kad strategija taptų konkrečia priemonė, kuri ištikrintų vystimas ir augimą. Toliau, bankų mokestis dar nepatvirtintas. Kol kas dar nepriimtas sprendimas dėl sandorio apmokestinimo, kol kas dar nėra europinio projektų. Daug kas užstringa trilogija. E, trilogija taip pat užsiblokuoja ir sprendimai dėl e, aukštos rizikos bankų veiklos. Kiti sprendimai taip pat ten blokuojasi. O Bazelėje ES valstybės narės pritarė kapitalo apibrieščiai, kuris JAV teiktų privalumą ES atžvilgiu. Taigi raginu perėti nuo žodžių prie darbų. Ačiū. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos, tai Europos vadovų tarybos pirmininkai. 2020 strategijoje yra e, tarp tikslų kova su skurdu. O dabar mes kalbam apie biudžeto konsolidaciją e, ir, ir matyti, kad vis dėlto mažiau lieka biudžetuose lėšų tam, kad būtų galima tinkamai su, kovoti su skurdu, spręsti kitas socialinės problemas. Dabar dėl ekonomikos valdymas tai nekritikuosi to, tų sprendimų, kurie, kuriuos priemė Europos vadovų taryba, tačiau aš norėčiau tokių vaisingų sprendimų iš tai, ką turiu pasiūlyti. Pirma, makroekonomikos klausimas, tokios pusiausviros nebuvimo dalykas e, yra labai svarbus. Bet kita vertus, šiuo atveju tikrai makroekonomikos e, dalykas yra svarbus tam, kad būtų galima užtikrinti augimo ir stabilumo paktą ir kad tikrai būtų galima numatyti priemonės, lėšas tam, kad būtų galima sumažinti, sumažinti eko, socialinius ir ekonominius netoligumus. Uh, E, eurozonoje ir kitur. Tai vienas klausimas. Kitas mums labai svarbus klausimas - sankcijos. Jūs sakot, kad e, sankcijos yra ne vienintelis kelias e, valstybėms narėms, kurios patiria didelį, per didelį biudžeto deficitą. Tačiau būtų galima mąstyti apie protingas sankcijas. Tai yra, kad valstybės narės patiriančios, sakykime, didžiulį biudžeto deficitą galėtų įvesti didesnius mokesčius, pavyzdžiui, ar panašias priemonės. Sorry. Madame Silvija Goulart, 1 minute 30. Pone Silvija Gular, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, jūs jau, jau buvo sa sakydama, e, sakoma e, frazė, bet dabar kita, e, kita vertus, buvo sakoma frazė, kad norima eiti prieki, bet kita vertus atrodo, šiaip jau netokia buvo valstybių narių nuostata. Uh, Ir antai pasižiūrėkim, kas nutiko su komisijos pasiūlymais, kurie buvo padaryti Larozier ataskaitos pagrindu. Ir tarsi, tarsi tikrai nebuvo šiaip jau mm, noro eiti toliau, tarki tokia, tokia buvo parlamento nuomonė. Mes turim prisimti atsakomybę. Dar 2009 metais Ekofino taryboje vienbalsiai buvo priimta priimta, e, priimtas sprendimas, kuris tam tikrus klausimus užblokavo, kad jie toliau jų nebesvarstytini būtų bendro sprendimo procedūros keliu. Ir po to komisijoje irgi buvo balsuojama už tam tikrą tekstą. Tad, ponė pirmininkė, mes norėtume kad irgi tokios finansų priežiūros institucijos jau pradėtų veikti nuo ateinančių metų sausio pirmosios dienos, kad jos tinkamai galėtų atlikti bank, bankų institucijų priežiūrą, kad tokia sistema nebūtų tiesiogiai šiaip jau pavaldi ir būtų priklausoma uh, nuo valstybių narių norų. Tad mes tikrai norėtume šiaip jau e, sudaryti e, kompromisinį susitarimą, tačiau nekompromituoti e, tam tikrų svarbių dalykų. Pane předsedo rady, pane předsedo komise. Uh... Tarybos pirmininkė, komisijos pirmininkė, aš esu Imko komiteto narys, kuris atsakingas už vartotojų apsaugą mes kelis kartus kvietėme į savo posėdžius poną Monte, jis parengė pranešimą, jis buvo labai naudingas ir sėkmingas, tačiau aš noriu pakalbėti apie Europos ir nacionalinių valstybių e, vadovų drąsą įgyvendinti pono Montes pranešimo idėjas ir pasiūlymus. Girdėjome gandų apie tai, kad taryba ir komisija ketina į, įvesti e, dviejų lygių euro valiutą. Manau, kad ta idėja nėra labai gera, nes prisiminkime vakarų ir rytų Vokietijos markės istoriją pokario laikotarpio. Pons Portaš. Ačiū pirmininkė. Pirmiausiai dėl bankų rinkliavų ir finansinių sandorių apmokestinimo. Man labiau patiktų, jeigu mes mažiau kalbėtume, o daugiau veiktume. Mes e, matysime, kokie bus G20 sustikimo rezultatai, tačiau mes taip pat būsime pionieriai be jokių pasiekmių Yra svarbu pabrėžti, kad e, mes siekiame mažinti skurdą Europoje ir pasaulyje, kai tuo tarpu beveik visose nacionalinėse biudžetuose e, mažinamos e, viešo sektoriaus investicijos drastiškai. Kaip mes užtikrinsime ilgalaikį ūkio augimą, kai Visos nacionalinės vyriausybės siekia vienintelio tikslo e, mažinti atlyginimus ir neteisėtai e, kelti mokesčius, ypatingai pridėtinės vertės mokestį. Čia mums iškyla problema su taryba, kuri yra visiškai ortodoksiška, laikosi tokių pozicijų kaip Vatikanas, nieko nepamiršta, tačiau savo klaidų nesimoko. Ir noriu dar kartą pabrėžti, kad mes esame apsėsti tos būtinybės subalansuoti ir kontroliuoti nacionalinius biudžetus. Pone Van Rompe, jūs kalbėjote apie prevencinės sankcijas nacionalinių biudžetų politikos atžvilgių, kaip jos turėtų atrodyti. Mes tikrai nepritarsime tokiams pasiūlymams. Ponas Paška vieną minutę kalbės. E, Gerbiamas pirmininkė, ponė Van Rompioj, ponė komisijos pirmininkė Baroso, 11 punkte vadovų tarybos išvados kalbama apie tai, kad būtina stiprinti prevencinės priemonės e, siekiant e, stabilumo ir augimo pakto tikslų. Taip pat kalbama apie ūkio ir finansų rinkų stabilumo mechanizmą, taip pat uh, kalbama apie tam tikras sankcijas atskirų valstybių atžvilgių. kadangi kai kurios valstybės turi didelius, didesnius finansinius e, aktyvus ir e, dėl to patiria daugiau žalos, Europos centrinis bankas turi susitarti dėl atitinkamos metodikos atskirų valstybių atžvilgių. Ir jeigu bus taikomi dabartiniai pasiūlymai, tai skurdžiausios valstybės dar labiau prasiskolins ir nesugebės išlaikyti dabartinio pragyvenimo lygio. Good. Europos užimtumo strategija atrodo gera, tačiau tikrovė visai, visai netokia. Bet antai, sakykime, vėlgi, e, sakykime, mūsų tam tikrų papildomų darbo vietų kūrimas neigiamai paveiktų e, Indijos e, ir todėl Tad atsakas būtų šito viso e, migracija. Transnacionalinis bendradarbiavimas vyksta taip, tokia kryptimi, kad e, kvalifikuoti Britų, Britų darbuotojai dabar pakeičiami šiaip jau indų, tai yra kaip e, įmonės, per, įmonės perima indų bendrovės Tad iš tikrųjų mes kalbam ne apie užimtumo strategiją, bet apie tokią strategiją, kuria skatinamas mūsų įmonių pardavinėjimas ir perkelimas į kitas šalis. Labai ačiū, ponas Žozė Markalo. Supervisión financiera, la única concreción. Pone pirmininkė, dėl finansų priežiūros Tai čia kyla tam tikrų neiškumų. Antai šį rytą e, dabar, dabar pirmininkaujančiosios valstybės e, atstovai sakė, jog sudarytas, artėjama prie susitarimo, bet kita vertus tai netiesa. Mes anaip tol nepriartėjom prie susitarimo šiuo klausimu. Ir iš tikrųjų tary, vadovų tarybos pirmininkas turėtų paaiškinti, kaipgi taryba šiaip jau ketina eiti į priekį. O dabar vienintelė ES kompetencija tai būtų techninių reikalavimų suderinimas Europos lygiu. O komisija tada galėtų dirbti su dabartiniu bankų priežiūros komitetu. Europos parlamente sakoma, kad bankus turėtų prižiūrėti stipri Europos lygio institucija, kurios veikla, veikla būtų atidžiai stebima. Kitas dalykas, kai kuris nors bankas susiduria su sunkumais, tai bankų priežiūros institucija turėtų turėti prevencijos ar konkrečių e, įsikišimo priemonių, kad nenukentėtų pirmiausia mokesčių mokėtojai. Toliau taip pat reikėtų taip pat e, turimų fondų lėšų per, e, perfinansavimo galimybių kad tikrai nebūtų, nereikėtų mokėti tiesiog e, kainus už atskirų neatsakingų individų veiklą. Kolega Kešman, pusantros minutės, dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė pirmininkė Baroso, ponė pirmininkė Van Bronpo. Turiu labai mažai laiko, tačiau norėčiau paprašyti jūs pamasyti štai ką. Esu su pranešėjais dėl tūkstančio vystimosi tikslų peržiūros. Jungtinės tautos vertina, kad e, kiekvieną sek per sekundę, kai aš, kol aš atisėsiu besivystančiame pasaulyje, mirs tūkstančiai žmonių. Tai yra, kas dvi sekundės žmogus mirsta nuo e, netinkamos mytybos, e, lygų, e, gimdymo komplikacijų ir taip toliau, nuo tuberkuliozės, nuo malarijos tik sekundę. Kas dvi sekundės miršta žmogus. Būtent todėl turime laikytis įsipareigojimų dėl tūkstantmečio vystimosi tikslų, apie tai kalbėti didžiame 20-uke ir kalbėti jungtinių tautų kontekste. Turime laikytis mūsų įsipareigojimų ir toliau finansuoti tuos gyvybiškai svarbius projektus besivystančiame pasaulyje. Man liko 20 sekundės ir visų čia paraginčiau, kad daugiau nieko nesakytume, bet pagalvoti apie tuos žmonės, kurie numirs per 90 sekundžių. Ačiū. Dėkui, kolega. Pane Sharon Bowles, minutė 30, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pa, pirmininkė Van Roipai, labai malonu, kad atvykote į parlamentą, o kaip ekon komiteto pirmininkė turiu pasakyti, kad norėtųsi jūs matyti dažniau komitete, o kur jūs atvyktumėte kaip darbo grupės pirmininkas, nes kai jūs turite įvairių minčių, tai mes po to turėtume stebėti, ar jos teisingos ir viskas būtų tvirtinama per bendro sprendimo procedūrą. Ir kuo jūs rečiau atvyksite, tuo bus sudingiau suprasti jūsų primamus sprendimus. Ir mes beje turime savo ruošų taip pat minčių. O kai dėl vadovo tarybos išvadų, tai žinau, kad reikia imtis skubių veiksmų dėl priežiūros paketo, dėl mm, derivatų, dėl išvestinių finansinių projektų ir atrodo neteikiamas prioritetas kapitalo reikalavimo direktyvai. Ir netgi prieš krizę buvo patirmas spaudimas Ir todėl bankai um, spekuliavo, buvo neapmokestinama ir visą tai sąlygo krizė. Aš manau, kad atitinkama kapitalo ir, ir direktyvas sumažintų kazin, į kazino panašų elgesį. Taigi, aš manau, kad tikrai verta, kokie, kiek manoma greičiau imtis veiksmų ir gyvendinti juos. Toliau, aš vertinu tą sprendimą vertinti banko atsparumą spaudimui. Būtų gerai, kad tie sprendimai būtų priimami greičiau. Ir dabar labai svarbu, kad uh, būtų atliekamas bankų atsparumo vertinimas atsižvelgiant į visus rinkos iššūkius. Dėkoju. Nes kitaip krinzi dar apsunkės. Dėkoju, ponė Niki Sadela. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiamas vadovo tarybos pirmininkė, tikrai labai malonu, kad jūs čia atvykote, nes kitus du pirmininkus dažniau matome, pavyzdžiui, Strasbūrė. Ir jums, ponė pirmininkė, norėčiau pasakyti štai ką. Na, jūs pasirinkote labai blaivų požiūrį į vairias temas. Tai tikrai vertinga. Per paskutinį vadovų tarybą Vokietija sutiko su tuo, kad ES reikia tam tikros ekonominės valdysenos, tačiau buvo e, priešinamasi e, Prancūzijos rekomendacijoms. Dėl to, jog ta ekonominė valdysna, bent jau pačioje pradžioje, turėtų vykdyti 16 eurozonų valstybių narių. Na, aišku, galbūt reikėtų galvoti ir apie 27 valstybių ekonominę valdyseną, bet kita vertus, kaip tai galima užtikrinti, jeigu ten egzistuoja 18 skirtingų valiutų, skirtingos mokesčių sistemas, skirtingos palūkanų normos. Bijau, kad teks grįžti prie sudėtingos eurozonos struktūros. Dėkoju. Kolega Martinas Ehrenhauseris, vieną minutę. Trumpai keletas žodžių dėl strategijos iki 20 metų. Galime kalbėti apie pažangą, jeigu mūsų veikla e, siekti ūkio augimo būtų susijusi su darbo vietų išsaugojimu. Tačiau pagrindinis klausimas yra, kaip mums išeiti iš to priverstinio ūkio augimo situacijos ir kaip užkirsti kelią finansų ekonomikos krizėms ateityje. Užduodant šį klausimą reikia kalbėti apie esminę finansų reformą. <clears throat> Reikia pagalvoti apie tai, ar e, nereiktų piniginių klausimų perduoti išskirtinai į valstybių rankas ir numatyti atitinkamų prievolių e, finansų sektoriui. Tai yra klausimai, kuriuos gali atsakyti tik tai e, padoriai vykdoma politika. Pone Hubner, dvi minutės kalbės. Ačiū pirmininkė. Pinigų ir finansų reformos negali pakeisti struktūrinių reformų bei e, konkurencingo ūkio augimo politikos. Todėl pirmiausia, norėčiau kalbėti apie sanglaudos politiką strategiją iki 20 metų. Savo išvadose taryba siunčia aišku signalą e, įtraukti sanglos politiką į e, strategijos įgyvendinimą. Tai buvo vienintelė politika, kuri pasiteisino e, siekiant įgyvendinti Lisabonos strategiją ir tą pabrėžia komisijos kovo mėnesio komunikatas nustatantis atitinkamas gairias, pagal e, kurias yra e, europinės lėšos atitinkamai paskirstamos valstybėms, regionams ir miestams, kad šios galėtų įgyvendinti konkrečius projektus. Tik tokiu būdu galima uh, pasiekti užsibrėžtų tikslų, taip pat yra numatytas gairėse atitinkamas veiksmingas sankcijų mechanizmas dėl ekonomikos valdysenos. Aš palaikau idėją susijęti e, finansinę priežiūrą su konkurencingumo aspektais, siekiant e, mažinti konkurencingumo skirtumą. Reikia pagalvoti dabar apie tai, kodėl finansinė priežiūra iki šiol neveikia, taip pat kaip stabilumo ir augimo paktas, jeigu mes ir toliau remsimės tik tai centralizuotą fiskalinę drausmę, gal mums tai ir atneš geresnį ekonomikos valdymą, tačiau jis tikrai nebus pakankamai geras. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Ponas Ramon. Haurėgui Atondo dvi minutės kalbės. Ačiū ponė pirmininkė, pirmininkė Van Rompoj, ponė Baroso. Aš pritariu jūsų išsakytoms mintims e, susijusiams su praeito ketvirtadienio vadovų taryba, kurioje buvo priimti svarbus sprendimai, sprendimai, kurių net negalėjome įsivaizduoti prieš kelius mėnesius, turime sukaupti pakankamai drąsos, kad tą pasakytume. Manau, kad e, krizės Europoje nuolat kartojasi istorijos bėgyje ir ši krizė sąlygojo tam tikrų sprendimų prieimimą, kurie e, yra ypatingai svarbus gyveninant Europos projektą. Kai kurie sprendimai, kuriuos priėmė taryba, buvo, pavyzdžiui, e, sprendimas reformuoti sutartį ir sušaukti vyriausybių vadovo konferenciją bei peržiūrėti Lisabonos sutarties 36 protokolą. O tai reiškia, kad e, buvo susitarta dėl to, jog Europos parlamentas gali pasipildyti 18 naujų narių ir 12 valstybių narių gali būti atstovaujamos teisingiau ir e, tvirčiau nei iki šiol. Tai noriu pabrėžti, kad tas tarybos sprendimas buvo labai svarbus. Iš tikrųjų, Europos parlamento narių skaičius išaugo ir šiandien vyriausybių e, vadovų konferencija priėmė tą sprendimą visų 27 valstybių narių vardu. Aš šį sprendimą sveikinu, ponė Van Rompoj, nes e, šis sprendimas, tikiuosi, bus ratifikuotas taip pat ir valstybėse narėse ir Europos parlamento e, narių skaičius atstovaus ES piliečius teisingiau nei iki šiol. Ačiū labai. Rompoj, domnule Barroso, doresc în primul rând să salut decizia. Ačiū, pana pirmininkė, ponė Van Rompoj, ponė Baroso. Pirmiausia, sveikinu vadovų tarybos sprendimą pradėti narystės darybą su Islandija. Šiandien išorės reikalų komitete, užsienio reikalų komitete parlamente buvo svarstamas mano pranešimas e, e, dėl Islandijos e, narystės įstojimo jam buvo pritarta didžiulė balsų dauguma. Tikimės, kad parlamentas taip pat pritars, tačiau mums reikės ieškoti bendrų sprendimų žuvininkystės ir žemės ūkio sritise. Mes tikime, kad Islandija pasieks užsibrėstų tikslų ir galės perkelti bendrijos teisyną savo teisę ir taps Europos šeimos nare. Ši šalis turi gilias demokratijos tradicijas, turi daug patirties aplinkosaugos srityje ir gali e, pritaikyti Arkties regione ES politiką. E, mes kalbame ne vien tik apie ekonominį stabilumą, tačiau taip pat ir apie mūsų didesnį įtaką tarptautinių lygmenių primamiems sprendimams. tačiau kita vertus žinome, kad Islandijos gyventojų nuomonė dėl prisijungimo prie ES yra labai susiskaldžiusi ir e, todėl manau, kad e, vertėtų surenkti e, rimtą viešąją diskusiją ir komisija galėtų tokią diskusiją inicijuoti, tam, kad kaip manoma geriau informuotų Islandijos gyventojams, kadangi e, dėrybų proceso pabaigoje bus Islandijoje rengiamas referendumas dėl prisijungimo prie ES ir todėl šios diskusijos rezultatai gali būti labai veiksmingi. Stavros Lambrenydis pusantros minutės kalbės. Dabar e, tinė ekonominė situacija šiaurėje ir pietuose ES labai skirtinga, nes pietuose anksčiau buvo susikoncentravusios turizmo paslaugos, o e, šiaurėje sunkioji pramonė. pietų valstybės e, turėjo pakeisti savo ūkio struktūrą, tačiau vietoj to E, tik tai didino savo įsiskolinimus, kai tuo tarpu šiaurės šalis e, gamino pigius e, gaminius ir tokiu būdu santykinai didino savo konkurencinį pranašumą parduodama šios pigius gaminius pietų šalims. Siekiant pakeisti situaciją, pietų šalis turi subalansuoti savo biudžetą, tačiau turi pakeisti ir savo konkurencinę situaciją, didinti eksporto apimtis. Nes dabar, pavyzdžiui, santykinai turtinga Vokietija siekia mažinti vidaus išlaidas tam, kad pagerintų savo padėtį finansų rinkose, tarptautinėse finansų rinkose. Dabar formuojasi tokia situacija, kad ES viduje visi pamažu tampa konkurentais ir vis mažiau lieka solidarumo ir e, pranašumai turėti vienų valstybių anksčiau dar labiau stiprėja, kai tuo tarpu ryškėja kitų valstybių trūkumai. Dėl to mums labai bus sunku pasiekti e, iki 2020 metų užsibrėžtų tikslų. Pons Mendes Devygo dvi minutės kalbėti señor van rompuy utilizó usted una hermosa imagen dijo que en la crisis económica y financiera. E, ekonomikos ir socialinių reikalų komitete ponas e, Van Rompojus e, pasidalino gražiu metaforą, tai yra, kai pradėjome reikalauti gelbėm valtelių, kai laivas jau skendo. Tiesą sakant, būtent tai ir atspindytas priemonės, kurių reikalavome iš mano ir kitų valstybių. Dabar pribrendo laikas žvelgti į ateitį ir laiku pasirūpinti, kad laivų išplaukiant būtų ir gelbimo valtelės. Jūs raginate užtikrinti griežtą nacionalinį biudžeto priežiūrą, su tuo sutinku. Tačiau kita vertus, jūs minėjote, jog tai jokių būdų nereiškia, kad kad komisija prižiūrės nacionalinius biudžetus prieš šiuos patvirtinant nacionaliniuose parlamentuose. Man rodos, būtų neblogai, jeigu, ponė Van Rampoju, jūs elgtumėtės drąsiau. Nes man mielesnė būtų europinė priežiūra nei uh, gyventi valdant vyriausybei, kuri netlieka savo užduočių. Jūs kalbėjote, kad e, tiems, kurie nepriklauso Europos zonoje, nesvarbu, kas vyksta su euro. Bet tiesą sakant, euro tai yra ir Europa. Ir jeigu euro, euras atsiduria bėdoje, tai ir aš atsiduriu bėdoje. Galiausiai sakėte dar vieną dalyką, ponė pirmininkė. Uh, E, krizės metu sudėtinga kalbėti apie kovą su skurdu, tačiau aš manau, kad europiečiai išsiskiria būtent su tuo, kad išsiskiria tuo, kad jie kovoja su socialinė atskirtimi ir skurdu. Būtent šie metai yra kovos su skurdo metais ir tikiuosi iš komisijos daugiau veiksmų. Dėkuoju, ponė Katarin Trautman, minutė 30. Pone pirmininkė, čia buvo pasakyta, kad Europa turėtų laikytis šiaip jau vienodos, vieningos pozicijos vykdama į G20 susitikimą ir geriau veikdama pasaulinėje arenoje. Bet kita vertus, mes turėtume taip pat turėti patikimą instrumentą, kad išeitume iš krizės. Tad iš tikrųjų uh, E, mes turėsim pasakyti per G20 sustikimą dėl finansinės priežiūros, dėl makroekonominių priemonių. Antras dalykas, e, mes, mums trūko vidaus solidarumo ir iš tikrųjų e, Europos monetarinė ir ekonominė politika nukenčia dėl to, kad nėra pakankamai koordinuojami E, finansiniai ir ekonominiai veiksmai. Tad valstybės narės ir euro grupės e, narės turėtų e, geriau koordinuoti ekonominę ir finansinę nacionalinę politiką. Tad šiuo atveju iš tikrųjų reikėtų ne tiek įtikinti finansų rinkas, bet reikėtų įtikinti labiau piliečius, kad mes bendromis pajėgomis galėsim išeiti iš krizės. Mes norėtume konkrečių įrodymų, kad ES 2020 strategija būtų paremta konkrečiomis tinkamomis finansinėmis lėšomis ir kad tikrai būtų galima skatinti investicijas ir visa kita. Dabar daug kas sakoma šiaip jau su pykčiu ir, ir frustracija, bet kita vertus vėlgi imamasi labai griežtų, brutalių, šiaip jau fin, fin, taupimo priemonių. Pone Delvo, pone pirmininkė, šiaip jau sakoma, kad įstatymai priimami iš reikalo. Bet e, kita vertus, reikėtų šiaip jau būti kūrybingiams. Aš tikiuosi, kad per G20 e, susitikimą mes e, šiaip jau e, e, siūlydami ekonomikos valdymo priemonės, kita vertus mes turėtume užtikrinti tinkamą ekonomikos valdymą savo pačių teritorijoje. Dabar Europos vadovų tarybos sprendimas dėl augimo ir stabilumo pakto prevencijos priemonių, tai iš tikrųjų gerai, bet kita vertus reikėtų taip pat e, patikslinti ir sustiprinti sankcijų nuostatą. Labai gerai taip pat, kad buvo nuspręsta, jog konkurencingumo taryba turėtų būti sustiprinama siekiant tvaraus augimo visiems. Dėl bankų mokesčio, dėl finansinių sandorių mokesčio, dėl finansų rinkos reglamentavimo Pone pirmininkė, visi e, šitie e, sprendimai priimti Europos vadovų taryboje iš tikrųjų yra nerealistiški. Iliuz, tai yra iliuzija. Ir šiandien dabar jau priva, e, nustatyta, kad valstybės narės jau iki spalio pateiktų konkrečias nacionalinės e, ekonominės e, finansų politikos e, gairės. Bet kita vertus, vėlgi dėl trūkstamų priemonių pirmiausia vis dėlto kenties šiaip jau dauguma, tai yra paprasti ES piliečiai. Ačiū ponė, toliau ponė, ponas Sūsta. Konsilio Dėkuoju, dėkuoju, vadovo tarybos pirmininkė. Esu vienas iš paskutiniųjų pasisakančių šiandien ir todėl noriu šiek tiek paguosti. Man rodos, jūs labai teisingai dar šiandieną priminėte, kad jūs atstovavote ne vyriausybėms, o Europai kaip po tokiai. Tai yra tarsi savame suprantamas dalykas, tačiau atrodo daugelis tai pamiršta. Todėl norėčiau paraginti jūs ir toliau laikyti šio vaidmens tam, kad stabilus pirmininkavimas Europos Sąjungoje e, priverstų vyriausybės pereiti nuo žodžių prie darbų. Na, matome, kas vyko per pastarosius mėnesius, tos aukštosios darbo grupės įsteigimas. Na ir dabar parengtas labai svarbus dokumentas, nes, ponė pirmininkė, tai, kas įtvirtinta raštu šiame dokumente, jeigu tai tikrai bus įgyvendinta praktiškai, uh, tai tikrai būtų labai svarbu. Pavyzdžiui, dar nežinome, ar tai, kas pasakyta galutinėme dokumente dėl finansinių sandorių apmokestinimo ir bankų rinkliavų, ar tai tikrai bus įgyvendinta. Na, laukiame dar aukštos darbo grupės darbų baigties, tam, kad žinotume, ar tikrai ta priemonė bus veiksminga, o taip pat ar bus gyvendata tai, kas buvo pasakyta dėl ekonominės valdysenos ir ekonominio augimo, tai visą tai labai svarbu. Taip, Lisabonos sutartis leidžia pradėti naują procesą ir dabar labai svarbu, kad pirmininkaujama būtų tvirtai ir žodžius, žodžiams sektų darbai. Ponas Hekmar, dvi minutės. Dėkoju, dėkoju šiandieną sutiktą informaciją. Manau, kad visi galime palaikyti vadovo tarybos išvadas bei nusibrieštus tikslus. Norėčiau pasidalinti trim dalykais. Pirmiausia, tai dėl euro. Mano manimu, jeigu mes pasieksime tų dalykų, dėl kurių susitarta, Tai manau, kad reikėtų kalbėti ir apie numatomas ir automatinės sankcijas tiems, kurie nesilaikys tvarkos. Toliau, mums reikalingas tam tikras pagrindas. E, galbūt reikėtų atgaivinti eurozoną ir tam reikalingas griežtesnis, tvirtesnis pagrindas nelikščiol. Nes tai būtų indėlis į Europos ekonomikos ateitį, bet tai reiškia, kad reikia nuveikti nemažai dalykų, kurie leistų užtikrinti ekonominį augimą. Taip, svarbus tikslai, bet norėčiau priminti ir štai ką. Reikės sunkiai padirbėti, priimti sudėtingus sprendimus ir Lisabonos procesas parodė, kad čia nepakanka vien tik tais nusistatyti tikslus. Reikia sugebėti priimti drąsius sprendimus, atverti viską daugiau, prieky, atverti rinkas priekybai, naujovėms. Tai būtina padaryti, nes kitaip tik tais e, švaistysime laiko, problemos ir vėl iškils. Na ir galiausiai, na mes dabar perėmė į tokį pasaulinės ekonomikos etapą ir būtina mažinti įsiskolinimą. Tai reikės padaryti JAV, tai reikės padaryti ir Europoje. Mes visi žinome, e, kokios grėsmės išplaukia iš tokių ekonominių suvaržymų. Mums reikalinga postumė ekonomika, paskatos. Ir be to, kas buvo parašyta išvedose dėl Dohos raundo, to turėtų būti sustiprinta tam, kad viskas būtų neseklu. Na taip, e, tas siūlomas e, finansinių sandorių apmokestimas, tiesą sakant, varžytų priekybą, e, varžytų finansinės injekcijas. Mums priešingai reikia stimulų ir paskatų. Dėkuoju. Pavlas Zelevskis vieną minutę. Dėkuoju. Pirmininkė komisijos taryb, vadovo tarybos pirmininkė. Uh, Krize parodė, jog mes nesame pakankamai vieningi. Nežiūrint to, kad jau dabar turime Lisabonos sutartį, dar neturime ir tikros ekonominės valdysenos, aš manau, kad turime susivienyti Ir stebime domino efektą. Krize ištiko vieną šalį ir dabar plinta ir kitas. Labai palaikau vadovo tarybos išvadas. Tikrai būtina užtikrinti ekonominį. Um, koordinavimą reikia numatyti bausmės tom šalims, kurios pažydžia taisyklės. Ir taip pat nereikėtų kurti ekskluzyvinio Eurozonos plus klubo euras buvo sukurtas to tiems, kurie priklauso eurozonai, bet ir eurozona turėtų būti atvira ir toms valstybėms narėms, kurios norėtų ateityje prie eurozonos prisijungti. Jos taip pat turėtų turėti galimybę ir priimti sprendimus. Dėkuoju, ponė Jutas Štenbruch. Pone pirmininkai. Pon, gerbiami ponai pirmininkai, labai svarbu, kad mes prisidėtume bendrai prie to, kad būtų užtikrintas ekonominis augimas ir užimtumas, kad būtų pašalintas krizės pasiekmes. Tačiau turime pasimokyti iš ankstesnių klaidų tam, kad jų būtų išvengta. Na, mano manimo, vienos te, temos nereikėtų pamesti iš akių, tai yra kovos su skurdu. Ir labai gaila, kad vyriausybių vadovai nebuvo pasirenkę palaikyti komisijos pasiūlymų dėl kovos su skurdu ir juos greitai gyvendinti. Na, vadovų tarybos, taryba praeitą savaitę e, davė žinia, kad Europa nesirūpins neturtingaisis, pamiršti ankstesni tikslai, e, Pav, nes nuos trūksta tikros valios padėti tiems milijonams skurdai gyvenančių žmonių. Dabar, manau, man norėtųsi, kad būtų patvirtintas tikslas sumažinti skurdą 25 procentais, nes tiesą sakant, skurdas kelia grėsmę Europai. Dabar spontaniški pasisakymai. Pone Duran, pone pirmininkė, pirmiausia, kreipiuosi į poną e, Van Rompojus, jau išvyko, bet vis dėlto norėčiau pažymėti štai ką, kad e, čia vėlgi mūsų darbo nekarikatūrintų. Mes iš tikrųjų šiaip jau tikrai pasisakom už geresnį veiksmų koordinavimą ir biudžeto kontrolę. Tam pritarėm, apie tai mes kalbėjom uh, biudžeto komitete ir dabar jau sukurta specialios paskirties darbo grupė uh, užsiima, užsiimsinti konkrečiais e, biudžetų klausimais. Ir tokiu būdu e, taip pat labai svarbu e, taip pat svarstyti, kaip perskirstyti ES ir nacionalinių biudžetų išlaidas, o tam reikia, aišku, geresnio koordinavimo ir sankcijų mechanizmo. Ačiū, ponė. Toliau ponas Rosis. Aš labai įdėmiai klausiausi to, ką tarybos ir komisijos pirmininkai kalbėjo, abu pageidavo glaudesnio bendradarbiavimo su parlamentu dėl biudžeto, dėl e, strategijos iki 20 metų, dėl e, tų pasiūlymų, kurios turi pateikti darbo grupė rugsėjo mėnesį. Tai e, pasiūlymai dėl sankcijų, e, brandolinės energetikos dalykų, visi šie aspektai turi būti konkretizuoti. Europa patekusi į gilę krizę, daug prarasta darbo vietų, ūkis neatsigauna. Iki 2020 metų reikia sukurti 8,5 milijonų naujų darbo vietų, dauguma jų bus E, aukštos kvalifikacijos specialistų, taigi nukentės kvalifikacijos neturintis asmenys. Tai yra didžiulis iššūkis, turime tam ruoštis. Ponas Mario Mauro. Ačiū pirmininkė. Tarybos pirmininkas Van Rompuy kalbėjo apie tai, kad mes pamažu darome pažangą ir pamažu reiškia labai sunkiai Tai reiškia, kad dar reikia papildomų pastangų tam, kad galėtume pereiti nuo pamažu prie greitai. Ir klausimas yra, kaip mes e, nuo greitai pereisime prie labai greitai. Taigi mums Dabar reikia pademonstruoti politinę lyderystę. Europa turi siūlyti konkrečias iniciatyvas ir e, komisija pagal mūsų institucinę sandarą turi pateikti konkrečius sprendimus. Ji privalo būti ta institucija, kuris skatina naujovis. Ačiū kolegai. Dabar žodis komisijos pirmininkui. Ačiū labai. Deja, kolegos, kurie uždavė klausimus, jau išėjo iš salės, nepasint to, aš pasistengsiu juos atsakyti. Pirmiausiai, dėl Europos parlamento vaidmens strategijoje iki 20 metų, ponė Vortman Kol uždavė šį klausimą, yra svarbi šio parlamento narė siekianti užtikrinti parlamento teisės strategiją įgyvendinant Aš manau, kad Europos parlamentui e, gyvenant strategiją atitenks svarbus vaidmuo, taip pat įgyvenant struktūrinės reformas, e, finansinio konsolidavimo politiką, e, politikos vykdymą. Europos parlamentas turės vadinti svarbu vaidmenį priimant teisės aktus ir uh, teikiant įvairias svarbiausias iniciatyvas. Komisija neseniai tokią iniciatyvą vieną pateikė dėl skaitmeninės darbo tvarkės. Iki 2010 pabaigos bus pateiktos dar šešios papildomos tokio pobūdžio iniciatyvos. Taigi bus numatytas ištisas teisės aktų rinkinys ehm, ir e, teisės aktai bus priiminėjami pakankamai greitai ir veiksmingai. Aš tikiuosi, kad Europos parlamentas taip pat e, nedelsdamas pritars tokio pobūdžio iniciatyvoms. Europos parlamentas turėtų vaidinti svarbesnį vaidmenį formuojant ir apibrėžiant strategiją iki 20 metų, pateikdamas laiku savo e, e, pritarinčią ir bendrą poziciją. Aš manau, kad mūsų dialogas turėtų persikelti nuo bendrų diskusijų dėl e, strategijos iki 20 metų, kurios vyko pirmajame etape prie specifinių klausimų, pavyzdžiui, pagrindinių e, penkių politikos ryčių - užimtumo, mokslo tyrimų ir e, plėtros, taip pat kovos su skurdu, bei e, monetarnis pinigų politikos, e, kuri turėtų papildyti valstybių narių e, atskiras strategijas iki 20 metų. Žinau, kad kai kurie iš jūsų nėra patenkinti mūsų užsibrieštais tikslais, man taip pat būtų patikę labiau ambicingi tikslai, taip pat ir dėl strategijos įgyvendinimo stebėsenos pasiūlymai galbūt ne visus tenkina, bet e, nacionalinių valstybių reformų įgyvendinimas ir specifiniai nacionaliniai tikslai suteiks galimybę vykdyti atitinkamą stebėsiną ir įvertinti atskiras valstybės bei jų pasirenkamus strategijos įgyvendinimo metodus. Ir Europos parlamentas atliks tą vertinimą kartu su kitomis institucijomis. Svarbiausias prioritetas yra kova su skurdu ir Mendes Devygo ir kiti kalbėjo apie tai, kad reikia pasinaudoti tuo, kad šie metai paskelbti e, kovos su skurdu ir socialinė atskirtimi metais, siekiant pradėti gyveninti aktyvius politinius, aktyviai gyveninti priimtus politinius sprendimus Ir e, mes sugebėjome netgi nepažeisdami subsidiarumo principų prisijimti tam tikrus bendrus įsipareigojimus ir šiais metais privaloma imtis pastebimų veiksmų ir atsižvelgti Europos socialinę realybę. Grįžtant prie strategijos iki 20 metų, Būdamas biudžetinė institucija, Europos parlamentas vaidins svarbu vaidmenį formuojant būsimą finansinę perspektyvą, kuri e, turi apimti taip pat ir strategijos iki 20 metų prioritetus. Mes rugsėjo mėnesį pateiksime savo pasiūlymus e, dėl perspektyvos ir diskutuosime preliminariai taip pat su parlamentu apie tai, kaip jį turi atrodyti. Čia noriu paminėti Alan Lamasur pranešimą biudžeto komitete pristatytą šią savaitę dėl strategijos 20 metų krizės laikotarpių ir biudžetinių aspektų reikės apsispręsti, ką, kokias lėšas turėsime išleisti europinių ir nacionalinių lygmenių ir būtent parlamentas bendrabiaudamas su kitomis institucijomis turės prisidėti prie šių sprendimų. Komisijos vardu galiu pasakyti, kad esame pasirengę su jumis bendradarbiauti šioje srityje. Ponas Kešmas, kuris jau išvyko, kalbėjo apie tūkstantmečio vystimosi tikslus, visiškai pritariu jo pozicijai, mes privalome nepaleisti savo rankos iniciatyvos ypatingai dabar, e, kuomet valstybės narės smarkiai apkarpo savo biudžeto išlaidas, bus e, sudėtinga užtikrinti, kad jos laikytųsi prisimtų įsipareigojimų. Tarybos išvados e, šia prasme yra teigiamos ir laiške, kurį mes kartu su pono Van Rompuoju nusintėme kolegoms iš G20, mes apie tai kalbame, mes informuojame apie ES vykdomas, e, vykdomus veiksmus, prisimtus įsipareigojimus e, iki 2015 metų e, įgyvendinti tūkstantmečio vystimosi tikus. Manome, kad tai yra įmanoma, jeigu mūsų partneriai taip pat laikysis savo įsipareigojimų ir mes tikimės, kad Kanadoje šį savaitgalį vyksantis didžiojo vištuko sustikimas patvirtins mūsų lūkesčius dėl bankų E, finansinio atsparumo tikrinimo. Tai yra svarbus signalas prieš didžiąją dvidešimtuko sustikimą Toronte. Vadovų taryba praeitą savaitę mm, aptarė priemonės, kurios buvo nagrinėjamos taip pat svarbiausių suinteresuotų grupių ypatingai e, Europos bankų priežiūros komitetų, taip pat nacionalinių finansų priežiūros tarnybų. Galutinis sprendimas šio klausimo bus priimtas artimiausiamis dienomis. Komisija vaidina svarbu vaidmenį šiame procese ir mes sieksime užtikrinti, kad procedūra būtų paprasta ir pakankamai veiksminga ir kad mes galėsime pristatyti atitinkamus rezultatus Liepos antroje pusėje. Aš taip pat tikiu, kad e, atliekami tyrimai turėtų atsižvelgti e, ir į procesus, kurie e, vyksta finansų rinkose <clears throat> bei valstybių skolinimuose rinkose ir kad e, e, procesas įtrauktų visus suinteresuotus subjektus, taip pat ir ES komisijoje. Pabaigai buvo paminėtas klausimas dėl naftos išsileimo Meksikos įlanką. Vakar aš e, buvau sustikęs su BP vadovais ir jie mane patikino, kad imasi visų priemonių ir padarė visas reikiamas išvadas iš šios ekologinės katastrofos. Aš manau, kad visa naftos pramonės šaka turi pasimokyti ne tik ši įmonė, jie mane patikino, kad imasi visų įmanomų žingsnių ir priemonių ir ypatingai tam, kad e, jų vykdoma veikla, ypatingai ES teritorijoje, užtikrintų visišką aplinkos sauginį saugumą ir nebūtų kenksminga piliečiams. Mes buvome sustikę su Baltijos valstybių atstovais prieš šią krizę, kuomet kai kurie partneriai, pavyzdžiui, iš Suomijos iškėlė klausimus dėl galimų pasiekmių, jeigu įvyktų panašaus pobūdžio ekologinė katastrofa Baltijos jūroje. Mes jau dabar e, rengiame atitinkamus veiksmų planus. Aš manau, kad reiktų vengti e, iš ankstinių kažkokių prevencinių taisyklių prieimimo atsižvelgiant šią katastrofą, nes e, tokios priemonės katastrofoms kelio neužkirs komisija, tačiau jeigu e, e, bus numatyto, bus nustatyti tam tikri trūkumai arba silpnos vietos po šios katastrofos tyrimo, siūlys atitinkamus sprendimus komisarai Oettingeris, Gerber ir Potočnik palaiko ryšių su naftos pramonės atstovais, buvo susitikę gegužės mėnesio pradžioje su jais ir šią savaitę taip pat susitiks dar kartą valstybių e, narių. E, Europos jūrų saugumo agentūros atstovai taip pat dirba savo darbą. Ir paskutinis Mario, Naro, Mario Mauro pasakymas nori ir visą parlamentą patikinti, kad Europos E, e, komisija e, sieks teikti savo iniciatyvas, siekdama išlaikyti gero bendradarbiavimo dvasę su kitomis institucijomis. Iš tikrųjų, komisija yra Europos ekosybė. Tais klausimais, kurie yra ES kompetencijoje, tačiau mes turime uh, dirbti bendradarbiaudami kartu su kitomis ES institucijomis. Tarybai tenka labai svarbus vaidmuo, e, tai yra užfiksuota sutartie, taip pat ir Europos parlamentui, savaime suprantama. Todėl aš manau, kad būtent toje partnerystės dvasioje mes ir galime tęsti savo bendarbiavimą, siekdami įgyveninti Europos projektą. Noriu padėkoti dar kartą tiems Europos parlamento nariams, kurie pademonstravo tokią išskirtinę kantrybę. Tai galėtų būti pavyzdys ir mūsų ekonomikai. Ačiū labai. Pirmininkas, ačiū komisijos pirmininkui, ačiū kolegoms diskusijos baigėsi, taip pat kaip ir mūsų plenarinė sesija. Kita sesija prasideda po 12 dienų Liepos 5 dienos Strasbūrė. Ačiū labai.